Chers collègues, bonjour. Je vous propose de reprendre. Kolegos, labas rytas. Pradėkime ir vėl darbą. Prašyčiau visų susėsti į savo vietas ir kaip vakar mes susitarėme, pradėsime nuo ponios Moran Šartie klausimo. Ji pristatys dėrybo, dėrybų su taryba situacija dėl Europos socialinio fondo. Taigi, pranešėjai jums žodis. Ačiū pirmininkė. Pradėjome vakar devintą trilogą klausimų, kuris užduodamas komisijai dėl išvad, tarybos išvadų ir sprendimų poveikio Europos socialiniam fondui. Turiu pasakyti asmeniškai ir, na, ne man vienai toks jos sudarė, kitos frakcijos irgi mm, tokį pat dalyką pajutė. Mums taip pasirodė, kad būtent tie pranešimai, kurie buvo padaryti ypač dėl to FAD, tai yra fondo labiausiai skurstantiems e, asmenims, e, to, to ryšio su Europos socialiniu fondu, ESF, nėra tas ryšys taip tvirtai garantuotas, kaip kad visi galėtų galvoti. Taigi ta prieiga prie vieno fondo ir prie kito fondo. Mm nėra tokia garantuota, plačiai apimanti. Dabar dėl tų dėrybų, dėl Europos socialinio fondo, grinai tik dėl šių dėrybų, vakar kalbėjome apie tikslinės grupės ir buvo tikrai labai rimti mūšiai tuo klausimu, nes tarybos pasitelkti argumentai yra griežtai tokie patys, kad nėra teisinės juridinės bazės. Tai įprastinis argumentas, aišku. Antras dalykas, ne, ne jų sprendimas yra tos tikslinės grupės ir, ir taip toliau. Taigi vakar buvo labai sudėtinga uh, dirbti. Mm, užimtumo komitetas labai stengiasi akcentuoti tuos dalykus dėl tikslinių grupių. Ir tuose dėrybose komisija mums labai talkino, mums labai svarbi buvo ta pagalba ir taryba, sakyčiau, irgi turėjo remtis komisijos pozicija. Nors ir nepabaigėme trečio straipsnio vakar, vis tik tai pasistumėjome į priekį ir man atrodo, kad dėrybos vyko taip, kad tikrai išlaikėme tą pačią liniją kokią nubrėžėme balsuodami užimtumo socialinių reikalų komitete. Aš tikrai labai siekiau to, nes mandatas buvo labai aiškus, jūs dauguma balsų mums labai aiškiai apibrėžėte mūsų pareigas, taigi mes ir stengiamės daryti tai, kas buvo numatyta darybose su taryba. Tai labai trumpai pirmininkė tiek apie šias dėrybas, kurios įvyko vakar. Tikrai dėrybos uh, vyko visiškai ne taip, kaip su pirmininkavusiu Kipru, bet e, negaliu pasakyti, kad tos dėrybos ir palengvėjo. Ačiū, ar kas nors norėtų ką nors pasakyti, paprieštarauti. E, norėčiau pridurti prie pranešėjos pasisakymo, jog ir svarstant kaip ir kitus pranešimus svarbiausias iššūkis mums dėrybose išsiaiškinti, kaip 8 vasario išvados um, paveiks dėrybas dėl šio uh, fondo, nes e, fa, kalbame apie fondą uh, labiausiai skurstantiems ir kaip žinome, pavyzdžiui, jaunimo garantijų iniciatyvai uh, E, lėšos numatytos iš Europos socialinio fondo, tačiau tai reikalauja teisinio pagrindo keitimo. Ir tas pats pasakytina apie bazinius e, teisės aktus. Čia turiuomenį <clears throat> susijusi bendrą komisijos reglamentą. Ir tą klausimą sprendžiant, <clears throat> spręsti galime dviem būdais. Arba komisija trilogo darybose pateikia pasiūlymų, arba e, pasitelkiant integruotą metodą ir keičiant teisės aktus. Atrodo, kad šio požiūrio komisija nepalaiko. Žinau, kad čia yra komisijos atstovų ir praėjus dviem savaitėms e, po vadovų tarybos situacija nesikeičia. Pirmininkaujantį Airiją bando stumtis priekin siekto pažangos, tačiau jei komisija nedirbs sparčiai, juk jai yra suteikta iniciatyvos teisė, ji turi monopolį. Ir aš suprantu, kad tai yra sudėtinga, rim, nelengva užduotis, bet iš tikrųjų reikia spręsti šį teisinio pagrindo klausimą. Jis turi būti sprendžiamas sparčiai. Dar vienas bendro pobūdžio pastebėjimas dėl darybų eigos, kalbant apie. Dėl bendrojo reglamento nuostatų ir sprendžiant iš visų požymių, e, tarybos darbo grupėje buvo nuspręsta, buvo pasiūlyta parlamentui pasirenkti dėryboms arba atsisakyti 25 procentų reikalavimo iš e, e, socialinio fondo ir 10 procentų sanglaudos, lėšų skirimo sanglaudos tikslams. Labai didelė mūsų komiteto dauguma pasisako už, už šiuos reikalavimus ir todėl reikia reikalauti, kad komisija e, akcentuotų šiuos prioritetus ir būtent tokią žinę perdodame pranešėjui, mūsų pranešėjui Adamui Kozai, kad mes kad mums šie du dalykai yra ypač svarbus. Tai yra 84 reglamento straipsnis pagal tą 84 reglamento straipsnį mes esame iš, vienas iš komitetų, susijusių komitetų, turinčių kompetencijų šiais klausimais. Pone Moran Šartyje. Ačiū, pirmininkė. Aš pris, visiškai pritariu jūsų pristatytai analizai. Kolegams norėčiau pasakyti, kad vakar vakare įvykusiose diskusijose ir e, mūšiuose kovoje dėl tikslinių gyventojų grupių mes akcentavome štai ką. Ar 20 procentų rezervas iš socialinio fondo gali būti numatytas labiausiai skurstantiems Europos gyventojams? Nes tai buvo diskusijų esmė ir visų <clears throat> tarybos pateiktų prieštaravimų pagrindas. Kiekvieną kartą grįždavome prie šio klausimo e, tikslinių gyventojų grupių ir socialinės rūpybos politikos ES. Ačiū, tuo ir baigėme šio darbo tvarkės klausimo svarstymą. Ir dabar pernėme prie 23 klausimo. Ir čia noriu sutikti žodį mūsų pranešėjai Karimai Deli, kad ji pristatytų projekto, pranešimo projekto dėl socialinio būsto. Si, madame la présidente, mes chers collègues, je suis aujourd'hui très heureuse. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi galėdama pristatyti savo pranešimą dėl socialinio būsto Europos Sąjungoje. Ir noriu mm, iš karto padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų indėlį dirbant dėl šio pranešimo mm, darbas dar nesibaigęs. Taigi, dėl būsto, dėl socialinio būsto ES neturi kompetencijos, tačiau labai stengiasi įtakoti. Yra socialinė sanglauda, teri, e, urbanistinių teritorijų plėtra, aišku, fiskaliniai elementai, demografinė kaita, visa tai įtakoja žasritis. ES turi įvairius veikimo svertus, pavyzdžiui, do, tiesioginės dotacijos per sanglaudos fondą. Uh, gali būti teikias, teikiamas. Taigi pranešimas dėl socialinio būsto yra galimybė išplėtoti pažangę praktiką socialinio būsto srityje ir pasiūlyti konkrečias teisėkurinės iniciatyvas, kad būtų galima pasiekti 2020 m. ES strategijos tikslų. Šiandien 25, mili, ES, 25 milijonų ES piliečių e, gyvena be būsto ir visos valstybės valstybės, išskyrus Graikiją, turi įvairias socialinio būsto programas ir tos programos yra labai skirtingos. Yra ir urbanistinėse e, kaimo vietovėse skirtingos situacijos, netgi um, urbanistinėse vietovėse tarp miesto centro ir periferijų yra skirtingi variantai. Tačiau teisė į būstą yra pagrindinė teisė, kuri apibrėžia ir kitų pagrindinių teisų gyvenimą, pavyzdžiui, teisės į padorų gyvenimą. Tai valstybės narės privalo gyvendinti šios ryties nuostatas ir reikalavimus. Aišku, kad situacija dabar su krize vis sudėtingesnė, darosi ypač sunkiau yra gauti būstą, be to um, nuomos auga, energetikos kaina kauna, e, auga e, pen... 5,7 procento gyventojų. neturi būsto, gali netekti būsto, bet to 10,8 e, procento gyventojų gyvena netinkamomis sąlygomis, dažnai per nelik daug gyventojų yra per mažai e, ploto, 40 procentų savo pajamų gyventojų išleidžia būstai, taigi socialinis būstas, ar tai yra atsakas? Taip, yra vienas iš galimų atsakų, kuomet rinkos nesugeba e, užtikrinti, kad būtų tinkama situacija, tai yra pavyzdžiui, kad būtų galimybės galimybės visiems turėti būstą, padorų būstą, um, su prieinama uh, nuomos kaina, su prieinama paslaugų, komunalinių paslaugų kaina. Taigi labai svarbus yra šis vertas, apie kurį mes čia kalbame, ypač kai um, dėl taupimo uh, valstybės turi apkarpyti įvairias išlaidas būtina užtikrinti visuotinį teisę visiems turėti galimybę mm, turėti būstą ir valstybės narės tai turi padaryti. Socialinis būstas, pa, ar, ar jis padės išbristi iš krizės. Taip, tačiau paklausite, kaip visų pirma geriau galima išsiaiškinti, kokį vaidmenį vaidina investicijos į šį sektorių. Panašu, kad jungtinės tautos, EBPO turi daugiau duomenų nei ES apie būsto situaciją pas mus. Aš šiandien norėčiau um, pareikalauti, kad būtų Europinė būsto um, monitoringo institucija, kad būtų galima rinkti patikimus duomenys iš visų valstybių narių tam, kad būtų galima išsiaiškinti, kokia yra situacija e, mūsų visuomenės, e, kai, kuri gyvena su vis mažiau garantijų, vis labiau neužtikrintomis sąlygomis ir kenčia nuo tokios baisios krizės rykštės. E, be to reikia kalbėti apie būsų įsiskolinimo problemas, dėl ko, aišku, valstybių narių makro, makroekonominė situacija yra dažnai kalta. Taigi socialinė būsto programa turi patekti į Europos ekonominės valdysenos bendrą paketą, turi būti atitinkama investicijos, jų planavimas, reikia įvertinti visų investicijų viešo sektoriaus poveikį socialiniam sektoriui. Ir manau, kad šio sektorio svarba turi būti geriau pripažįstama ir socialinis būstas E, turi įgauti reikiamą svarbą, kad būtų galima prognozuoti ir nekilnojamo turto burbulus, e, nes iš tikrųjų nekilnojamo turto burbulai sprogdami padaro e, siaubingą poveikį, prisiminkime Ispanijos situaciją. Tad šios ryties priemonių būtinai reikia imtis. Būtina galvoti apie turimus finansinius svertus šioje srityje. Ir aš norėčiau pasakyti, kad statybos renovacijos e, sektorius taip pat pergyvena ekonominę krizę. Aš labai sveikinu, kad komisija pasiūlė Europinę e, strategiją šiam sektoriu parodinama, kad iš tikrųjų šis sektorius turi potencialą, kad jis nėra problemų um, šaltinis. Priešingai jis prisėda prie strategijos 2020 metams sprendimų. Ir labai svarbu paskatinti, kad šis sektorius tinkamai plėtotųsi, visų pirma, kad jis perėtų prie žalių energijų, prie ekologiškų sprendimų, kas yra labai svarbu, norint užtikrinti mūsų konkurencingumą globalizuotame pasaulyje. Taigi, šis sektorius turi labai svarbu vaidmenį suvaidinti, visų pirma, užtikrinant energetinę kokybę, energijos vartojimo efektyvumą e, ir tinkamų energijos šaltinių panaudojimą, bet taip pat ir įvairių pažeidžiamų grupių įtraukimą, ypač Romus paminėčiau. Europos socialinis fondas leis finansuoti um, taip pat ir uh, apmokymą šioje srityje, kaip panaudoti, pavyzdžiui, žaliosios ekonomikos pranašumus čia. Strategija 2020 metams taip pat. Um, Energijos taupimo tikslai 2020 taip pat yra labai svarbu šioje srityje. Aš noriu kreiptis į komisiją, kad e, nebūtų statybos sektoriui e, mažinamas, e, mažinamos nuolaid, kad nebūtų statybos sektoriui apkarpomos įvairios galimybės, pavyzdžiui, kad nebūtų naikinamos PVM lengvatos. Labai svarbu išsaugoti skaidrumą, nešališkumą, ta, kai yra skirštamas socialinis būstas. Reikia panaikinti bet, kokį, bet kokią diskriminaciją, kad iš tikrųjų nebūtų segregacija toliau vykdoma teritorinių pagrindų, kad e, pažeidžiamos grupės dar labiau nenukentėtų, turiu omenyje, labiausiai skurstančius. Taip pat reikia kalbėti, pavyzdžiui, apie trūkstamą teikiamas garantijos dėl e, energetikos rytie. Kai kuriuose valstybėse narėse tiesiog net nėra apibrėžiami tie reiškiniai, kuriuos dabar pergyvena, nuo kurių kenčia mm, be, nuo 25 iki 50 milijonų Europos gyventojų. Ir labai svarbu galvoti apie tinkamus finansinius svertus, kad būtų atsisakyta daug energijos vartojančių e, variantų pereita prie geresnių alternatyvų. Dabar aš lauksiu e, šešėlinių pranešėjų pasiūlymų, labai tikiuosi, kad e, šis pranešimas taks, taps e, tikrų signalų, leisinčių pagerinti žmonių neturinčių būsto, gyvenančių be stogo virš galvos situacija ir aš labai tikiuosi, kad tikrai ta situacija pagerės. Ačiū. Tai tikrai e, labai svarbi tema. Ir dėja, mums trūksta laiko. Jau dabar konstatuoju, kad mums trūksta laiko. Ir visiems prašusiems e, galimybės pasakyti skiriamos dviems minutėms. Ponas Sogor ir paskui Aleksandras Serkas. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm Karima Adeli kolléganő saját kezdeményezés. Ačiū. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti savo kolegijai E, už parengtą pranešimą. Buvo organizuoti e, šiuo klausimu e, klausimai, kurie leido mums sukaupti daug svarbios informacijos šią temą. Tema yra aktuali, tad labai svarbu, kad apie tai būtų kalbama susidarius kriziniai situacijai. Reikali, reikalinga užtikrinti teisę į būstą visiems mūsų piliečiams. Tūkstančiai žmonių miršta dėl to, kad gyvena E, prastose gyvenos, gyvenimo sąlygose. E, pavyzdžiui, e, pas, Pasaulio sveikatos organizacija 2010 metais parengė ataskaitą, kuriuose sako, kad na, apie 55 procentai visų pajamų žmonių kartais išleidžiama būstui. Taigi aš manau, kad tokie dalykai tikrai verta su, verta mūsų nerimti. Taigi kalbame ne tik apie šiuo atveju, apie uh, teisę į orų gyvenimą, tačiau kalbame taip pat ir apie žmogaus e, sveikatą. Aš esu e, pateikęs keletą pakeitimų, pavyzdžiui, susijusių su būsto jaunimui žmonėms su negale, taip pat ir pagyvenusiems žmonėms. Taip pat reikėtų pakalbėti į kartų klausimą, e, sprendžiant socialinio būsto problemas. Ačiū. Aleksandras Serkas, paskui Filip Benjon. Bueno, nosotros... Ačiū. E, šis pranešimas yra labai e, svarbus. Teisė į būstą E, turi būti užtikrinta lygiai taip pat kaip ir teisė dirbti. O mm, su mm, na, būsto problemos yra iš tiesų labai aktualios šiandienos šeimoms. Apie 150 e, milijonų žmonių e, šiuo metu susiduria su apsirūpinimo būstų problema. Tai yra labai, na, kaip sakant, didelė bėda kurie atsirado dėl to, kad valstybėse narėse nebuvo įgyveninamos tinkamai e, būsto politikos. Taip pat dėl to, kad trūko veiksmų šioje srityje bendrijos lygmenių. E, pranešėjos e, pranešime kalbama apie visas problemas, kurios mums yra aktualios. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad e, na taip, kaip viskas yra išdėstyta pranešime, e, prioritetai galėtų būti sukeisti vietomis. E, pavyzdžiui, visų pirma reikėtų kalbėti apie problemas, tada kalbėti apie dėl ko jos kilo, o tada kalbėti apie sprendimus. Taigi yra tokiu būdu mes pasiūstumėm politinę žinę mūsų piliečiams. Viskas dabar yra na, puikiai e, išdėstyta e, pranešime, tačiau manau, kad e, visų elementų tvarką būtų galima pakeisti. Socialistai norėtų pabrėžti, kad ši problema turėtų būti sprendžiama ne tik tai ieškant sprendimų, tačiau visų pirma imantis prevencinių veiksmų. Nes sprendimai tai yra kaip jau korekcinė priemonė, tačiau mes turime visų pirma užtikrinti, kad tokios problemos nesusidarytų. E, dėl to, kad netinkamai gyvendinamos e, būsto politikos arba dėl to, kad jų nėra. Taigi e, šis, ši problema turėtų būti sprendžiama ne tik tai nacionaliniu, tačiau ir europiniu lygmeniu. Visą tai taip pat yra susiję ir su diskusijomis dėl finansavimo ES lygmeniu. Taip pat ir su įvairiomis nacionalinėmis politikomis. Ačiū toliau, Filip. Filip Benjon. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą rengiant šį pranešimą, ypač už tai, kaip ji traukė šešėlinius pranešėjus e, nuo pat pradžios. Taip pat už tai, kad buvo surenkti klausimai ir už tai, kad atsižvelgė į mano pasiūlymus rengdama pranešimo projektą. Norėčiau daugiau pakalbėti apie siūlymą e, steigti naują agentūrą, kur jie atsirastų ir kokia biudžeto eilutė ją finansuota, atsižvelgiant į tai, kaip vyksta darybos dėl daugiametės finansavimo programos. Man atrodo, kad tai e, gali atsiliepti ir tai, kiek lėšų bus skirta socialinio fondo biudžetui, taip pat apie kokias funkcijas, e, kokios funkcijos bus siūlomos tai agentūrai. Aš teiksiu keletą pakeitimų ir tie pakeitimai iš esmės bus patikslinimai ir e, papildomi punktai. Mane ypač domina energetiniai aspektai ir kaip padėti e, skurde gyvenantiems žmonėms apsirūpinti kuru, taip pat kaip užtikrinti prieinamą būstą. E, pas mus Junktinėje karalystėje E, vykdomas projektas dėl socialinio būsto ir aš norėčiau, kaip jau sakiau, patraukti keletą pasiūlymų pakeitimuose. Man pradžioje kila abejonių dėl to, ar šiuo pranešimu ne, ne, neperžengėme kompetencijų ribų, tačiau pranešėja labai griežtai laikėsi savo nuostato, savo požiūrio, kad mes neperžengėme savo kompetencijų šiuo pranešimu. Taip pat e, pagėdaučiau tikslesnės informacijos apie konkrečius šio pranešimo tikslus ir tikiuosi konstruktyvaus dialogo ateinančiamis savaitėmis. Ar komisijos atstovai norėtų pasisakyti? Ne? Todėl žodį suteikiu vėl pranešėjai. Ačiū. Pone pirmininkė, aš pasižymėjau e, visas kolegų pastabas ir mintis, šešėlinių pranešėjų pasiūlymus. Viską aptarsime e, to, mūsų tolimesniuose susitikimuose. Kodėl reikės steigti Europos būsto observatoriją? Todėl, kad šiandien Neturime jokios Europos masto strategijos, kurios pagrindų galima būtų prognozuoti e, strategiją, kaip, kaip sutelkti visas strategijas, strategija skirta benamiams, taip pat strategija e, energinės pagalbos rytyje. Nes šiandien kiekviena valstybė tiesiog Atskir, valstybės savarankiškai negali išspręsti socialinio būsto krizės. E, taip pat e, galime kalbėti ir apie, apie nuomojamą būstą. Mes neturime europinės strategijos. Reikia pabandyti tuos visus reiškinius, e, bandyti suvaldyti. E, Iš tikrųjų, jūs teisingai pastebėjote, kad teisė į būstą yra pagrindinė teisė ir mes turime užtikrinti jos įgyvendinimą visiems žmonėms Europos Sąjungoje. Nežinau tiksliai, iki kada galima teikti pakeitimus, bet dėkoju už man sutiktą galimybę dar kartą pasisakyti pirmininkė. Euh, merci beaucoup. J'ajoute que euh, dans, dans la. Norėčiau pridurti, kad, kad kalbant apie pakeitimus, manau, jog reiktų nepamiršti šio pranešimo nagrinėjime diskusijų, kurios įvyko Europos semestro kontekste, e, ekonominės, kalbant apie pinigų ir ekonominę sąjungą, kalbant apie socialinį matmenį, buvo siūlyta įtraukti socialinius indikatorius, rengiant kelio gairių planą dėl Europos semestro ir struktūrinių reformų valstybėse narėse. Ir kalbant apie kriterijus e, socialinio būsto srityje, tas klausimas dažnai keliamas ir reikėtų uh, prisiminti tuos pasiūlymus, e, svarstant šį pranešimą dėl socialinio būsto. Toliau, datos. Pakeitimai iki 20 ar 20. 27 e, vasario iki vidurdienio. E, pakeitimus varsysime 20 arba 21 kovo kompromisus balandžio 22, o komitete balsuosime pos kitą dieną ir birželio mėnesį tas klausimas bus, ta, tas pranešimas bus teikiamas plenariniam posėdžiui. Ir dabar perėsime prie balsavimo. Pirmiausia, balsuojame dėl 24 punkto galiojimų suteikimo dėl vėliavos valstybės įsipareigojimų ištikrinimo pagal 2009 m. direktyvą 13 e, įgyvendinčią Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą dėl 2006 konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičiančios <laughs> direktyvą 199-633 siekiant suteikti dėrybas, e, atsižu įgaliojimus dėryboms su taryba komisijai, nusprendėme teikti balsavimui plenarnėme posėdėje mūsų komitete patvirtintus pakeitimus, taip pat ir e, pakeitimus dėl konvencijos dėl darbo e, jūrų laivyboje. Ja remiantis 5.3 straipsnių, e, kad būtų galima pradėti dėrybas. Balsavimas plenarnėme posėdėje vyks dėl pakeitimų, bet ne dėl pačios teisėkuros rezoliucijos prieš pradedant dėrybas su taryba. Taigi, balsuosime iš principo dėl e, galimybės teikti šiuos klausimus plenarnėme posėdėje ir plenarnėme posėdėje balsuoti dėl įgaliojimų dėryti suteikimo. Kas už šį pasiūlytą planą? Kas prieš? Kas susilaiko? Procedūrai pritarta keturiems balsavus prieš. Tuoj pabaigsiu, tada suteiksiu jums žodį. Siūlymas teikti šį klausimą balsavimui plenarinėme posėdėje patvirtintas keturiems balsavus prieš ir niekam nesusilikus. Prašau žodis jums. Kalbėtės nesijungęs mikrofono. Atsiprašau, aš nepasėmiau kortelės, ar galiu balsuoti pakeldamas ranką? Jūs balsavote prieš? Jūs neturėtumėte vidury balsavimo kelti tokių klausimų. Aš jūs įskaičiuosi, bet e, jūs turėsite um, nurodyti, kaip jūs balsuosite prieš ar už. 24 punktas e, išspręstas. Pastarsime su politinėmis frakcijomis, e, bandydami išsiaiškinti, e, kaip tai, ko, ko, kokius įgaliojimus balsavimo įteiksime plenarinėme posėdėje. Ir dabar 25 punktas. Prieš perinant prie balsavimo dėl 25 punktų, norėčiau pasiklausti, kas neturi balsavimo kortelių. Vienas, du, ir, ir aš, tai iš viso trys. Pasakysiu atvirai, man pavogė piniginė, nebeturiu kortelių, nieko neturiu, neturėjau uh, progos nueiti į savo kabinetą. Aš vakar vėlai baigiau, o šiandien darbą ir šiandien anksti pradėjau. 25 punktus. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. 2011 ES bendrojo biudžeto trečios skirsnio komisijos biudžeto įgyvendinimo patvirtinimas. Pirmas punktas čia bauri pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Po toliau antras pakeitimas. Autorius tas pats. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Toliau trečias pakeitimas, tas pats autorius, kas už, prieš susilaikė pritarta. Aštuntam punktui vėl to paties autorius pakeitimas su pakeitimu žodžiu, prista, kurį pristato pranešėje. Jei niekas neprieštarauja, e, tik balsavimą už prieš susilaikę pritarta. Uh, Dabar patikrinsime, kaip balsavome elektroniškai. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas? 41 prieš, vienas, 41 už, vienas prieš, vienas susilaikęs biudžeto įgyvendinimas patvirtintas. 26 punktas 2011 e, Europos profesinio mokymo plėtros centro biudžeto e, įvykdymo patvirtinimas. Pranešėjos pakeitimas numeris vienas, niekas nebešravo, kas už, prieš susilaikė, pritarta. Antras punktas, trečias punktas, čia buvo sorį Pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. Antrasis pakeitimas. Autorius Aleksandro Serkas už prieš susilaikę pritarta. Tikiu balsavimui visą tekstą, balsuojame elektroniškai, balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 40 už vienas prieš du susilaikę. Ir tai nuomonį pritarta. Toliau 27 punktas. 2011 biudžeto įvykdymo patvirtinimas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas. Pirmajam punktui yra pranešėjos oralinis, prašau, žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. Trečiam punktui, pirmasis ponios Harkin pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, pritarta. Tikiu balsavimui visą e, tekstą, balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas? 41 už, 2 prieš, susilaikė, budžeto įvykdymas patvirtintas. Dabar 28 punktas. E, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimas. Agentūra dirba Bars Bilbao. Pirmas punktas - žodinis pranešėjos pakeitimas pakeitimų nėra. Teikiu balsavimui šį pakeitimą. Už prieš susilaikę pritarta. Pirmasis punktas, pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikę pritarta. Po trečiojo punkto. Uh, už prieš susilaikę pritarta. Marian Harkin pakeitimas už prieš susilaikę pritarta trečiajam punktui, pakeitimas numeris 4, Alejandro Serkas, teikiu balsavimui visą e, pasiūlymo tekstą, balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas. 40 už 2 prieš, vienas susilaikęs. Biudžeto įvykdymas patvirtintas. Dabar 29 punktas 2011 biudžeto įvykdymo patvirtimas Europos mokymo fondas. Pirmajam punktui žodinis pranešėjos pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo atmesta, bet reikia patikrinti. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 21 už, 23 prieš. Ne, atmesta. Po dar vienas pakeitimas, žodinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikė pritarta. Po antrajam punktui yra teikiamas pirmasis pakeitimas, jį teikia čia baurikas už, kas prieš, susilaikę, patikrinsime. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 24 už, 16 prieš, aiškiai pritarta. Ir po antrojo, antrajam punktui Aleksandras Serkas pakeitimas su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Marian Harkin pakeitimas toliau už prieš susilaikę pritarta. Ir dabar teikiu balsavimui visą tekstą. Pasavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 41 už, 3 prieš, 1 susilaikęs. Gyvendinimas. Biudžeto įvykdymas patvirtintas. Dabar 30 punktas. Paskutinis 2011 biudžeto vykdymo patvirtinimas ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė. Mm, yra du pakeitimai. Jean Lambert pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau trečiam punktui žodinis pranešėjas pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Tikiu balsavimui visą tekstą. Žodinis balsa, e, elektroninis balsavimas. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 41 <clears throat> už, 2 prieš, 1 susilaikęs. Biudžeto įvykdymas patvirtintas. Dabar 41 punktas. Atsiprašau, 31 punktas. E, direktyva dėl e, 2004 direktyvos 25 e, dėl įmonių perimimų pasiūlymo taikymo. E, autorė Jūta Steinruk, e, atsakingas komitetas teisės komitetas. Pirmasis ASA pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Patikrinsime. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 23 už, 22 už, 11, 18 prieš, 3 susilaikė, pritarta. Antrasis, antrajam punktui, antrasis pakeitimas. Tas pats autorius, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečias punktas. Filip Benjon, trečias pakeitimas, siūlymas išbraukti tekstą. Taigi trečias pakeitimas, kas už? Patikrinsime, kaip balsavome tuomet. Antrasis pakeitimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas? 22 už, 21 prieš, pritarta. Trečias pakeitimas. Phil Benjono siūlymas išbraukti teksto dalį. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas, e, pakei, penktam punktui B kompromisas. Kas už? Bet kolegos tuo pakeitimu, kurį, kuris, kuriam pritarėte, išbrauktas straipsnis. Taigi, e, B kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. C kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas, komprom, e, septintas punktas D kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Aštuntas punktas E, e kompromisas už, prieš susilaikė pritartas. Dešimtas pakeitimas čia bakori už, prieš susilaikė pritarta. Devintas punktas, vienuoliktasis pakeitimas atsiimtas. Toliau F kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Keturioliktasis pakeitimas atsiimtas ir dabar G kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 11 punktui 17 pakeitimas siūlymas išbraukti tekstą. Už, prieš <clears throat> susilaikė atmestas. Jeigu norite patikrinti, patikrinsime, kai balsavome dėl 17 pakeitimo. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Penkiolika už, dvidešimt aštuoni prieš, vienas susilaikęs, aiškiai atmesta. Po toliau. Uh, 18 čia basori pakeitimas su prašymu balsuoti atskiromis dalimis. Pirmoji dalis nuo call zone iki employment contract. Kas už prieš susilaikė pritarta. Likusi teksto dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, žu, dvyliktas punktų į devyniotas pakeitimas, Filbeniono už, prieš, susilaikė, pritarta. Tryliktas. E, punktas 20-21 pakeitimai, jie yra tapatus. Tikiu, balsavimą bukas už, prieš susilaikė Atmestas. Dabar balsuojame dėl viso teksto elektroniškai, kas už. Balsavimas prasideda, sako pirmininkė. Ir visi balsavo, balsavimas baigtas. 41 už, 2 prieš, 1 susilaikęs. Sveikiname pranešėją. Dabar 22 punktas teikiu balsavimui Nadijos Hirš pranešimą dėl fizinės, fizinio asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokio duomenų judėjimo, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Šią nuomonę teikėme e, Libe komitetui. Toliau. E, 26 e, ir 27 e, e, pakeitimai yra tapatus. Kas už prieš susilaikė pritarta. Toliau. 28. Olė Liudvikson pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta. 29. Esaja pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Toliau A kompromisas liberalai balsavo prieš pakeitimą, todėl jis atmestas. A kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Pritarta. 31 pakeitimas Aresaja už, prieš, susilaikė, atmestas. 32 Aresaja pakeitimas, siūlymas išbraukti tekstą už, prieš, susilaikė pritarta. 33 sąja pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 34 pakeitimas vėl sarė sąja, siūlymas užbūkti teksto dalį ir atkreipiu frakcijų dėmesį, jeigu norite balsuoti už kompromisą, negalite balsuoti už šį pakeitimą, kas už, prieš susilaikė atmestas. Balsuojame dėl C kompromiso. Už, prieš, susilaikę, pritarta. Dabar 38 salės A pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. 9, 9 punktui A um, papunkčiui pakeitimas atkrenta ir dabar pereiname 40. Jean Lambert pakeitimas atitinka A kompromiso. Tikiu jį balsavimui. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 14 jam straipsniui, 41 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 42 pakeitimas. Steven Hughes ir Evelyn Regner pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 43 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 44 arėsai pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. tų pačių autorių pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 46. Ta pati autorė. Už prieš susilaikė atmestą. 47. Už prieš susilaikė atmestą. Toliau 48. pakeitimas. Ole Kristensen ir Evelin Regner pakeitimas už, prieš susilaikę atmestas. Toliau 49 už, prieš susilaikę atmestas. Po to dar du pakeitimai tapatus - 50 ir 51. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas skyrius, trečia dalis, ponios arės aita, išmetas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 33 straipsniui penkto punktui tos pačios autorės pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 54 tos pačios autorės pakeitimas, siūlymas išbraukti teksto dalį, kas už, prieš, susilaikė atmestą. 55 tos pačios autorės pakeitimas. Siūlymas išbūkti teksto dalį. Kas už, prieš, susilaikė, man atrodo, atmesta, bet patikrinsime. Tikriname, kai balsavome dėl 55 pakeitimo, siūlymas išbraukti teksto dalį. Ar visi balsavo? Le vote est clos. 18 pour, 25 contre, 1. 18 už, 25 prieš, 1 susilaikė. Priimta. Pirminkė pasitaiso. Ne, ne, atmesta, atmesta, atmesta. Article 34 sur le titre, l'amendement 34, 50. Septinta, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 34 straipsnis, pirma pastraipa, 57 ariesaja, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 35 straipsnis, pirmos pastraipos įžanginė dalis, 58 Evelyn Reginas, Kristinas Steinruk pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 35 straipsnių pirmos pastraipos A dalis, 59 žinių Lambert pakeitimas, kas už prieš laiko. Priimta 35 straipsnių pirmos e, B dalis, F kompromisas, 3 frakcijos, kas už prieš susilaiko. Priimta 35 straipsnio po pirmos dalies B punktas naujas 63 žinlaber pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. 35 straipsnio antra dalis 64 pakeitimas žinlaber, kas už prieš susilaiko priimta. 65 žinlaber pakeitimas suderinimas, kas už prieš susilaiko priimta 35 straipsnio antra dalis, po jos pirma dalis nauja D kompromisas, penkių frakcijų, kas už, prieš susilaiko priimta 35 straipsnio penkta dalis, D A kompromisas dviejų frakcijų teikiamas, kas už, prieš susilaiko atmesta atmesta. Prašau balsuoti dėl 67 tada pakeitimo, kurį pateikė Regner Kristensen. Ne, ne, jisai buvo dekompromisai, dėl kurio mes balsavome. Ir panašu, kad tada nėra kito pakeitimo dėl šio klausimo. 35 straipsnis 7 dalis, 68 pakeitimas Sariesaja dėl išbraukimo, kas už prieš susilaiko atmesta. 35 straipsnis 11 dalis 69 tos pačios autorės pakeitimas vėl dėl išbraukimo kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 43 straipsnis pirma dalis B punktas nauja e, dalis 71 regner pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta 77 straipsnis pirma dalis. 72 pakeitimas atkrenta, tuomet perinam prie 78 straipsnio po antros B dalies 74 jaunikius pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas 79 straipsnis trečia B dalis 75 ar jesa pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta 81 Pirma B dalis 77. Stočias autorės, kas už, prieš, susilaiko atmesta 81. Pirmas straipsnis, pirmas dalis, 78 pačios autorės pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 81 straipsnis, pirma dalis, po C punktas, 79 pakeitimas tos pačios autorės kas už prieš susilaiko Tokie pat e, rezultatai atmesta 81 straipsnė, 3 dalis 80 pakeitimas, aš pasitatorės už prieš susilaiko atmesta. 82 straipsnis dėl pavadinimo 82 Jean Lambert pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta 82 straipsnis, pirma dalis J kompromisas, 3 frakcijų kas už prieš susilaiko priimta. 82 straipsnis po pirmos dalies, K kompromisas keturių frakcijų, kas už prieš priimta. 82 straipsnis po pirmos dalies. 98 pakeitimas palmorfė už prieš susilaiko atmesta. 82 straipsnis po pirmos dalies, 99 pakeitimas jūs kas už. Atsiprašau, taip jis atkrito, taip pat ir 100 ir 101 pakeitimai, tada po 82 straipsnio pirmos dalies, 102 Žin Lambert pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 103 pakeitimas. Minodoro klyvetikas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinti? Gerai, pasitikrinkime. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 19. Ar visi balsavote 19 už 24 prieš? Susilaikysiu nebuvo. Atmesta. Toliau 104. Regner pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 82 straipsnis. 105 pakeitimas atkrenta, taip pat ir 106, 6, 107 pakeitimai. Tad periname prie 82 straipsnio po pirmos C dalies. H kompromisas, kurį teikia penkios frakcijos, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 82 straipsnio Antra dalis, 118 pakeitimas Oreliu Dviksen. Dėl išbraukimo kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Šimtas devynioliktas kolegės Sarė Saja, kas už? Prieš. Kas už?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 19 už 15 prieš 8 susilaikė priimta. 120. Ne, ponia Lambert, dar nori kažką pasakyti. Um, Ačiū pirmininkė. Apie 89 e, straipsnį kalbėsiu. Dėl 12 mano pakeitimo, dėl jo reikia balsuoti, netgi jeigu dekompromisas yra patvirtintas. Taip, tačiau jūsų pasiūlymas tampa nebeaktualus, jeigu dekompromisu pritarta. Tačiau tam nebuvo pritarta, taigi jūs esate teisi. Tai dėl 112 pakeitimo balsuojame tik dėl šių žodžių. Turės teisę į. Ne, Atsiprašau, sako pirmininkė. Dėl 112 pakeitimo 82 straipsnio pirmos scenoje dalis 112 pakeitimas ponios Jean Lambert, kadangi kompromisas tai buvo priimtas balsuosime dėl tokių žodžių įterpimo turės teisę į atitinkamą mokymą. Je recommence. Pirmininkė, iš naujo, kadangi D kompromisas buvo patvirtintas, balsuojame dėl ponio Žilambert 112 pakeitimo be žodžių. Turi teisę į atitinkamą mokymą. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? 112 ponio Žilambert pakeitimas yra patvirtintas. Toliau grįžtame. 82 straipsnio antra dalis. 120 pakeitimas pono Ungarijanų. Jis yra suderinamas su 118 pakeitimu, dėl kurio tik balsavome. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Norite pasitikrinti? Gerai, pasitikrinkime. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Ar visi balsavote? 16 už, 24 prieš, 4 susilaikė. Taigi, 120 nepatvirtintas, bet man atrodo, kai kas persigalvo. 82 straipsnis po antros dalies, 121 pirmas pakeitimas atkrito, tai tuomet trečia dalis, 123 sariesai pakeitimas dėl išbraukimo kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar galime balsuoti dėl į kompromiso, kurį teikia penkias frakcijos, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 82 straipsnių po trečios dalies 128 pakeitimas, narė Hirškas už, prieš, susilaiko, priimta priimta. Dėl konstatuojamosios dalies 29 naujos 11 pakeitimas atkrenta, tai tada 34 konstatuojama dalis. Balsuojame dėl 12 pakeitimo sąrėje sąja, dėl išbraukimo. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. Tai dabar keturių frakcijų B kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko B kompromisas. Jūs prieš jį? Gerai, kas už B kompromisą? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 75 konstatuojamoji dalis E kompromisas. Trys frakcijos teikia kas už. Prieš. Susilaiko priimta. Dėl 123 konsultuojamosios dalies 19 pakeitimas Filip Debaker kas už. Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 124 konstatuojamoji dalis. G kompromisas keturių frakcijų, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Po 124 konstatuojamosios dalies balsuojame dėl 25 pakeitimo Nadė Hirškas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar prašau balsuoti dėl viso teksto elektroniškai. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 45, euh, 35. Balsuoti baigėme. 34 už, 4 prieš, 6 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Nous en venons au vote sur... Dabar balsuosime dėl kolegos Čiaba Šogor e, pranešimo dėl pasiūlymą priimti reglamentą dėl Europos demografinės statistikos. Čia teisės konstitucinių ir moterų reikalų komitetai pateikė nuomonės. Dabar turime 28 pakeitimą kolegės Antigonį Papadopolų. Kas už? prieš susilaiko priimta. Antros rašinio pirma dalis, nauja dalis, pranešėjo ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antros rašinio pirma dalis, be punktas, penktas pranešėjo pakeitimas dėl išbraukimo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta.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 28 už 15 prieš. Priimta. E, dabar 30 pakeitimas. Šugur. Bauer, Bastos, Marinesku ir Koelio pateiktas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Šeštas pakeitimas pranešėjo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 Papadopulų, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 31. Tout le monde a pu voter Le vote est clos. 24 pour. 24 už 20 prieš. Priimta. Antras rasnė, pirma dalis, 32 pakeitimas pranešėjo ir Marenšan Marinesku dėl išbraukimo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Galime balsuoti dėl antros straipsnio pirmos D įžanginės dalies. A kompromisas trijų frakcijų, kas už, prieš, susilaiko, priimta. antros straipsnio pirma D į dalis. Aštuntas pranešėjo pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Antros straipsnio pirma DII dalis. Devintas pranešėjo pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Antros straipsnio Pirma, D. Du dalis, dešimtas pranešėjo pakeitimas dėl išbraukimo, tuomet atkristų be kompromisas, kas už dešimtą pakeitimą prieš susilaiko atmesta, taigi prašau balsuoti dėl be kompromiso, kas už prieš susilaiko priimta. Antros straipsnio, pirmai H daliai. Mm 38 papadopolų pakeitimas ir regio komiteto 7 identiški, prašau balsuoti dėl abiejų, už, prieš, susilaiko, priimta. Antro straipsnio, aš nauja dalis, 11 pranešėjo pakeitimas laikomas nepriimtinu, tuomet 39 kolegės Minadoros klyveti pakeitimas atsimtas, Tad trečios straipsnio pirmai daliai, 40 pakeitimas papadopolų, prašau balsuoti kas už, prieš, susilaiko, priimta. 41 atkrenta, 42 pakeitimas atsimtas. Dėl 40 pasitikrinti. Prašom.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 aštuntas regi taip pat. Tai tada trečios straipsnio antra dalis, 43. Čia vašogor pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 44. kolegės Antigonį Papadopolų. Prašau balsuoti, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias straipsnio trečia dalis, 45. Tos pačios autorės pakeitimas, kas už prieš susilaiko, priimta. 46 atkrenta, taip pat ir 13 atkrenta, tai trečios straipsnio po trečios A dalies, devintas e, regionių reikalų komiteto pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta trečios straipsnio ketvirta dalis. Prašau balsuoti dėl dešimto regionių reikalų komiteto pakeitimo dviem dalimis. Kas už pirmą dalį? Prieš, susilaiko. Priimta antra dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečios straipsnė ketvirta A dalis. Pirmas pakeitimas moterų komiteto pirmininkė jį teikia kartu su visų komitetu, taip pat ir ponia Antigonė Papadopolų, bet pranešės yra prieš kas už, prie, susilaiko atmesta. Ketvirto straipsnio pirma dalis C kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Penkto straipsnio pirma nauja dalis. 55 pakeitimas atkrenta. Tuomet penktos straipsnio pirma dalis, penkioliktas pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta, penkiasdešimt šeštas kolegės Antigonį Papadopolų, kas už, prieš susilaiko priimta. Norite pasitikrinti dėl 56, gerai? Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. 26 už 13 prieš 3 susilaikė. Priimta. Penktos straipsnio antra dalis 50. Septintas papadoplo pakeitimas, kas už. 57 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktos straipsnio trečia dalis, 16 pranešė pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 56 papadopalo kas už. 58 pasitikslina pirmininkė, kas už, prieš susilaiko priimta šešto straipsnio po pirmos A dalies. 11 regionų reikalų komiteto pakeitimas, kas už prieš susilaiko, atmestas septinto straipsnio po pirmos A dalies. Antras moterų reikalų komiteto pakeitimas, kas už prieš susilaiko, atmestas atmestas 7 straipsnio po pirmos B dalies D kompromisas keturių frakcijų, kas už, prieš, susilaiko, priimta 8 straipsnio 5 dalis 17 pranešė pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta 59 ponios Papadopulų pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta Pasitikrinkime dėl 59. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter, le vote est clos. Balsuoti baigiame. 26 už 17 prieš vieną susilaikė priimta. Po devinto straipsnio žodinis pakeitimas, kurį teikia kolega pranešėjas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau konstatuojamosios dalis. Pirma dalis. 18 ir 19 pakeitimai identiški, kas už, prieš susilaiko atmesta. 20 pakeitimas buvo atsimtas, tai trečia dalis. Pirmas pranešėjo pakeitimas dėl išbraukimo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 papadopolo pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirta konstatuojamoji dalis, antras pakeitimas dėl išbraukimo kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 22 pranešėjo pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 23 papadopulų pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 7 konstituojama dalis, 24 pakeitimas, ta pati autorė, kas už, prieš, susilaiko, toks pat rezultatas priimta. 8 konstituojamoji dalis, pirmas regionių reikalų komiteto pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta po aštuntos konstatuojamosios dalies. Antras regionų reikalų komiteto pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Devinta konstatuojama dalis, du identiški pakeitimai 25 papadopalo ir trečias regi komiteto, kas už prieš susilaiko priimta. Dešimta konstatuojamoji dalis Ketvirta regioninio komiteto dalis už prieš susilaiko atmesta. 11 konsultuojimo dalis, trečias e, pranešėjo pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 26 pakeitimas padopulukas už prieš susilaiko priimta. 13 konsultuojimo dalis, 27 papadopulų pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Po 13 konstatuojamos dalies 6 regionių reikalų komiteto pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Ir dabar prašau balsuoti dėl viso teksto elektroniškai. 34 pour. 34 už, 5 prieš, 5 susilaikė. Panašogor pranešimas yra patvirtintas. Noriu kreiptis į pranešėją ir paklausti, ar jis vis dar nori, kad jo pavardė liktų po šio pranešimo, ar atsižvelgdamas į tokį rezultatą jis nori atsimti savo pavardę. Yes, yes. I'm used with that, so. My home country. Esu įpratęs prie tokių dalykų savo gimtoj šaly. Mm. Alors, euh, je comprends que le rapporteur souhaite. Tai suprantu, kad pranešėjas nori atsijimti savo pavardę. Aš pasakiau, kad esu įpratęs prie tokių dalykų. A. Tai reiškia, pranešėjas sutinka, kad jo pavardė liktų po pranešimu ir jis sutinka su tokiu mandatu. Taigi, dabar prašau balsuoti dėl viso teisė kūrinio pasiūlymo. Kas už? Elektroniškai. Elektroniškai, atsiprašau, sako pirmininkė. Le vote est clos. 29 euh, pour. 29 už 13 prieš susilaikiusių nebuvo. Taigi, teisėkurnis pasiūlymas yra patvirtintas. Toliau turime balsuoti dėl dėrybų pradėjimo su taryba. Alors, euh, nous avons donc voté la proposition. Taigi, balsavome dėl teisėkurnio pasiūlymo atitinkamai su tais pakeitimais ir dabar nariams e, keliu tokį klausimą. Ar norite apibriežti dėrybinį mandatą pagal balsavimo komitete rezultatą, ar jūs norite, kad mes kreiptumėmės į plenarnę sesiją, kad ji patvirtintų tokį dėrybinį mandatą. Panas Ory, po to panas Serkas. Pirmininkė, aš norėčiau, kad šis klausimas būtų keliamas plenarnėje sesijoje. Ačiū. Creo que, creo que la mayoría es muy clara. Eh... Man atrodo, daugumos nuomonė yra labai aiški. E, komisijos įgaliojimai turėtų būti suteikti. Ačiū. E, komiteto įgaliojimams mes pritartumėm. Ačiū. Thank you, President. Lambert. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, šis klausimas liečia visą Europos parlamentą, tad norėčiau, kad jis būtų keliamas plenarnės sesijos metu. Jurkis. Tada balsuokime dėl procedūros. Kas nori, kad būtų kreipiamasi į plenarnę sesiją, kad ši nustatytų mandatą? Kas už tai? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. Excusez-moi, euh, comme vous le savez, cette... Atsiprašau, kaip žinote, ta, mm, tai yra nauja procedūra, tai gali būti tam tikrų abejonių. Aš suprantu, kad kelio gairių planas, koks buvo apibrieštas Konstitucinių reikalų komiteto 70 straipsnio redakcijai reiškia, kad turime balsuoti, norėdami nustatyti, ar e, komitetas suteikia mandatą dėryboms, mandatas turi būti tvirtinamas kvalifikuota dauguma. Tai reiškia, kad jeigu kvalifikuotos daugumos nėra, tai, tai yra nėra 25 narių balsų, tai automatiškai turime eiti į plenarinę sesiją. Uh, pasirodo ne, nebūtina mm, jūsų prašyti, pasakyti, ar norite to ar to varianto, užtenka, kad komiteto būtų balsavimas dėl trilogo ir jeigu nėra kvalifikuotos daugumos, tada kreipiamės automatiškai į plenarinę sesiją. Ar čia viskas dabar aišku? Taigi, jeigu viskas aišku, prašau dabar balsuoti, ar suteikiame mandatą pradėti dėrybas su taryba dėl trilogo. Tam, kad mūsų balsavimas galiotų, turime 25 už balsus. Ponas Saury dar paprašė paaiškinimo prieš pereinant prie balsavimo. Pontosan, mi az igen és mi a nem. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau sužinoti, ką reikštų mūsų balsavimo rezultatai, jeigu mes balsuotumėm už ir jeigu mes balsuotumėm prieš. Taigi labai svarbu, kad e, mes žinotumėm e, šią situaciją. Jei jūs balsuosite už ir bus 25 balsų dauguma už, tuomet dėrybos per trilogą su taryba prasidės uh, E, tuo pagrindu, dėl ko mes tik balsavome. Jeigu nebus 25 balsų už tai, tuomet mandatą turės tvirtinti plenarinė sesija. Dabar aišku. Taigi, dabar balsuosime dėl to, ar turi būti suteiktas komitetui uh, dėrybinis mandatas. Le vote est ouvert. Il y a un PPE de trop. Balsuojame, bet EPP yra vienu balsu per daug. Il y a un PPE de trop. Quel est le dernier suppléant PPE à être rentré Kas paskutinis pavaduojantis EPP narys, kas atėjo, prašau, kas paskutinis atėjo, tai prašau atsimti savo balsą. Gerai, gerai, prašau tylos. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Visi balsavo, tuomet balsavimas baigtas. 24 už, 18 prieš. Ir tai reiškia, kad teiksime šį klausimą balsavimui plenarinėme posėdėje. bet e, prieš tai padarydami siūlau politinėse frakcijose pasitarti ir susitarti, kokiu pagrindu, kokio pakeitimo pagrindu mes e, pristatysime šį klausimą plenarnėme posėdėje. Nes e, remiantis logiką turime remtis komitete įvykusių balsavimų ir išsiaiškinti, ar bus daugiau pakeitimų, kurie bus keičiami suteikiami iš naujo, bet tai, dėl to jau turi sutarti politinės frakcijos. Dabar 34 punktas. Balsuosime dėl mūsų kolegos Filip Buliom patiktos nuomonės dėl Europos savanoriškos humanitarnės pagalbos korpuso es pagalbos savanoriai steigimo. Tai yra e, vystomajam komitetui teikiama nuomonė ir suteikiu žodį pranešėjui. Ačiū, pirmininkė, noriu tik pasakyti, kad vienuoliktasis pakeitimas atsiimtas. dabar jis jau nebeprieštarauja pranešimui. Taigi 11 atsijimtas. Dabar balsuojame dėl pirmo straipsnio, pirmo punkto, 36 pakeitimo už, prieš susilaikę pritarta. Ketvirtasis atsijimtas, teikiu balsavimui 37 pakeitimą. Antigonį papadopulkas už, prieš susilaikę, tikriname, kai balsavome dėl 36-ojo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 16 už, 24 prieš atmestą. E, penktasis pranešėjo už, prieš susilaikę pritarta. Toliau 39 e, tapatus už. Tapatus 38. -ame. 38. -ame. 38. Ponios Papadopulų už prieš susilaikė pritarta. 39. Dabar už prieš susilaikė pritarta. Šeštasis atsiimtas. Dabar septintasis e, pakeitimas. Atsiprašau, keturiasdešimtasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, pritarta. Keturiasdešimt pirmasis pakeitimas papadopulų. Su pakeitimu žodžiu niekas jam neprieštarauja, teikiu jį balsavimui su pakeitimu už prieš susilaikę pritarta. Aštuntasis pranešėjo pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. 43 pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. 42 pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. A kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 46 ponios Benarabatų pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 47 pranešėjo pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 48 papadopulų pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 49 benarabatų pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 50 už, prieš susilaikė pritarta. 11 atsiimtas ir dabar 51 pranešė už, prieš prieš susilaikė pritarta. 52 pakeitimas Filibulių ir Antigonį Papadopulų, kas už prieš susilaikė pritarta. 12 atsimtas ir dabar 53 Filibulio ir Antigonį Papadopulų už prieš susilaikė pritarta. 13. Už, prieš, susilaikę, pritarta. B kompromisas. Teikia keturios frakcijos. Už, prieš, susilaikę, pritarta. 15. Pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. 56. Benerabatų tapatus, ką tik pritartam, už prieš susilaikę pritarta. 12 straipsniui C kompromisas už prieš susilaikę pritarta. 57 tapatus už prieš susilaikė pritarta. C kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 12 straipsnis, jam teikiamas D kompromisas, 3 frakcijos, 4 frakcijos teikia už prieš susilaikė pritarta. 19 pranešėjo pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 60 pakeitimas su pakeitimu žodžiu, niekas neprieštarauja, tikiu balsavimui, už prieš susilaikė pritarta. 61. Papadopulo ir Bulion praneš, pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 20. pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 62. pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. E kompromisas teikia keturios frakcijos už, prieš susilaikė pritarta. 65. Papadopoulos ir Bulion pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Šešdešimt šeštasis pakeitimas Antigonį Papadopulų už, prieš susilaikė atmestas. 25 pranešėjo pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. 23. 16. straipsniui teikiamas 67. Benrabatų su pakeitimu žodžiu. Niekas neprieštarauja pakeitimui žodžiu, teikiu balsavimui. Šį pakeitimą jau su pakeitimu už prieš susilaikę pritarta. 68 pranešėjo pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 25 Filibūro pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 69 Papadopolų pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 26 Papadopolų pakeitimas už, su pakeitimu žodžiu, e, niekas neprieštarauja už, prieš susilaikė pritarta. 27 konstatuojamosios dalies 27 pakeitimas už prieš pritarta, 28 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta, 29 už prieš susilaikė pritarta. Pirmasis pakeitimas toliau, Filipo Bulio, už prieš susilaikė pritarta. Teikiu balsavimu 30 pakeitimą. Jačekov Lozovičius už, prieš, susilaikę, pritarta. 31 papadopolų pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. 32 e, pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. 12 suskonstatuojamosios dalies punktas, ant, 33 pakeitimas už prieš pritarta, antrasis pake, trečias pakeitimas atsiimtas, 34 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas, 35 pakeitimas. Kolegės Makintaja. Už, prieš susilaikė pritarta. Dabar tikiu balsavimui visą nuomonę. Visą nuomonės projektą. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas? 36 už 2 prieš 4 susilaikė, sveikiname pranešėją. Dabar klausimas žodžiu dėl e, griežtų taupimo priemonių politikos pasiekmių. E, Antras pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. E, B kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Toliau D kompromisas teikia keturios frakcijos, kas už, prieš susilaikė pritarta. C kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Teikiu balsavimui visą tekstą. Balsuojame elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 39 už 2 prieš 1 susilaikęs. Taigi, klausimą žodžiu teiksime plenarnėme posėdėje tų frakcijų vardu, kurios e, pasirašė po šiuo siūlymu. Dabar 36 punktas. Balsuojame dėl nuomonės projekto, kurį teikia mūsų kolega Tomas Man, dėl antžeminių paslaugų teikimo Sąjungos oro uostose ir tarybos direktyvos 96-67 panaikinimo. Noriu priminti, kad mums reikia dar kartą balsuoti dėl nuomonės projekto, nes pats pranešimas, e, dėl kurio rengiama nuomonė, buvo sugražintas į atsakingą komitetą e, plenarinėme posėdėje. Todėl mes turime dar kartą patvirtinti, pritarti nuomonį, kurią jau esame patvirtinę praėjusiu metu rugsėjo mėnesį, 18 rugsėjo, be pakeitimų. Siūlau teikiu balsavimui nuomonę, nuomonės projektą, kurią patvirtiname rugsėjo 18 ir balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 36 už, 7 prieš, 0 susilaikiusių, patvirtiname, dar kartą priimėme nuomonę, kurią jau esame patvirtinę ir balsavimai baigti. Dabar pagal darbuotojų 37 punktas pranešimo projektas, kurį rengė mūsų kolegė Jean Lambert dėl pažeidžiamų asmenų grupių galimybių naudotis priežiūros paslaugomis.

Kai kurie kolegos e, dalyvavo e, klausimuose prieš rengiant e, šį pranešimą. Klausimas buvo organizuotas prieš porą savaičių ir jo metu išgirdome labai daug įdomių pristatymų iš organizacijų, kurios užsiema priežiūros paslaugų teikimu įvairiuose srityse. Ir tos organizacijos pateikia mums daug aktualios informacijos apie tai, kas vyksta E, realybėje. Aš esu pateikusi e, pranešimo projektą ir e, žinau, kad na, šis pranešimas neapima daug svarbių dalykų. Dėl tos priežasties, kad mes turime sutilpti į 6000 ženklų rengiant pranešimo projektą ir na, E, suprantu, kad kolegos e, į šį pranešimą dar norės e, papildyti. Aš norėčiau šiame pranešime akcentuoti priežiūros paslaugų teikimą pažeidžiamoms grupėms. Nekalbu apie E, tokius dalykus kaip skurdas ar kitus e, dalykus apskritai, nes e, buvo tais klausimais parengti kiti nuomonės projektai. E, pavyzdžiui, e, socialinio būsto e, klausimas taip pat yra parengtas ir žodžių klausimas dėl asmenų su negale. Taigi, aš norėčiau, kad šis pranešimas orientuotųsi į priežiūros paslaugų teikimą. Sveikatos priežiūros sektorius yra aktualus daugeliui E, šiame komitete, tačiau e, už tokius klausimus e, yra atsakingas aplinkosaugos komitetas. Taigi, rengiant pranešimą, labai svarbu, kaip viskas bus suformuluota. Tačiau, bet kuriuo atveju, mano pranešime yra tam tikrai aspektai, na, už kuriuos gali būti atsakingas ir mūsų, ir aplinkosaugos komitetas. Kalbant apie e, sveikatos priežiūros sektorių ir e, galimybės gauti e, paslaugą šiame sektoriuje, tai čia minimi ir pagyvenę žmonės, ir žmonės su negale, ir vaikai. Pranešime kalbam ir apie taip pat apie vaikų priežiūros institucijas, Vakar e, buvo parengtos e, atitinkamos ir komisijos rekomendacijos e, šioje srityje. Taip pat labai svarbu pastebėti ir tai, kad žmonės, kurie nori gauti priežiūros paslaugas, turi vis daugiau išleisti pinigų. Turi išleisti pinigų ir, pavyzdžiui, vaistams. Ir šis komitetas turėtų pasidomėti e, tuo, kas, pavyzdžiui, vyksta e, valstybių narių socialinėse sistemose, kurios e, keičiamos ir dėl tos priežasties kai kurie žmonės praranda teisę į sveikatos priežiūros e, paslaugas. Pavyzdžiui, e, sveikatos draudimas nustoja galioti praėjus tam tikram e, nedarbingumo laikotarpiui. Ir tai iš tiesų yra na, didžiulė bausmė žmogui. Jau nekalbant apie tai, kad sunku surasti darbo E, susidarius dabartiniams situacijoms. Toliau kitas dalykas yra e, tarptautinės e, paslaugos. Tarptautinės situacijos, kai žmonės kitoje šalyje negali gauti sveikatos priežiūros paslaugų. Kitas dalykas yra agresija. Dažnai, tarkim, žmonės, kurie yra neįgalus, E, turi kitokių problemų, yra tiesiog nustumiami į e, visuomenės e, užribius ir valstybės narės pradeda apsiriboti tokių žmonių atžvilgių tik tai institucinė priežiūra, o ne imtis kažkokių inovatyvių priežiūros priemonių, už kurias mes taip kovojame. Toliau ir dar kitų yra kliūčių, pavyzdžiui, žmonės jaučiasi atstumti dėl tam tikrų E, sveikatos e, problemų, lygų. E, apie šios, šias problemas mes jau aptarinėjame šiame komitete, tačiau taip pat nereikėtų pamiršti ir to, kad keičiasi taip pat ir žmonių, kurie dirba šiame sektorija darbų sąlygos. O tai taip pat įtakoja ir pačių paslaugų kokybę, pavyzdžiui, jeigu e, žmonių e, trūksta arba jeigu jie nėra gavę atitinkamo apmokymo. Toliau dar keletas svarbių dalykų. Norėčiau su, e, sureaguoti tai, ką pasakė komisaras Andor. E, kiek kainuos, jeigu mes e, nieko nedarysime, jeigu nesimsime, pavyzdžiui, prevencinių veiksmų ir kaip vėliau tik tai problemos kaupsis ir teks jas spręsti didesniais kaštais tiek patiems individams, tiek valdžios institucijoms. Uh, Atsižvelgiant į esamus pokyčius, atrodo, kad e, trūksta poveikio įvertinimo, e, kiek kainuos e, visi tie pokyčiai. Žmonės, aišku, domėsi tokiais klausimais, kiek viskas kainuoja dabar. Tačiau komitetas visada sakė, kad nereikėtų apsiriboti vien tik tai BVP, bet pažiūrėti plat platesnėme kontekste, kiek visi, pavyzdžiui, tokie pokyčiai kainuotų socialinę prasme. E, vėlgi, e, socialinės inovacijos atrodo, kad galėtų užtikrinti geresnių paslaugų teikimą už mažesnius kaštus, tačiau dabar valstybės narės atrodo jų atsisako ir grįžta prie tradicinių priežiūros modelių, o na, e, visą tai tiesiog prieštarauja uh, E, toms Europos parlamento idėjams, kurios remia socialinės inovacijas. Taigi mes matome, kad e, priežiūros sektorius patiria vis didesnį spaudimą iš įvairių krypčių. Kalbant apie pateiktus e, pasiūlymus, tai žinau, kad mūsų pateiktas pasiūlymas yra gana kuklus. Žinau, kad daugelis norės jūsų patobulinti pranešimą. Viskas, aišku, susijęs su tuo, kaip bus įgyvendinamos nacionalinės reformos reformų programos, apie tai kalbėjo e, komisaras vakar ir buvo sakoma, kad e, Na, visą laiką reikia atsižvelgti į socialinę dimenciją, reikia pas, atlikti poveikio įvertinimus ir užtikrinti, kad valstybių narių įgyveninamos e, programos e, nesumažins E, socialinių išmokų, kurios yra labai svarbios e, žmonių orumui užtikrinti. Aišku, yra kitų dalykų, e, pavyzdžiui, koordinavimas tarp socialinių sistemų valstybėse narėse ir taip pat galime kalbėti apie 2008 metų direktyvą, jos įgyvendinimą E, taigi taip pat reikia akcentuoti socialinės inovacijas, kad jos užtikrintų geresnės e, priežiūros paslaugos, o ne šiaip e, būtų pakeistos tomis paslaugomis, kurios yra pigesnės. Labai daug pinigų, kurios yra skirtos pažeidžiamams grupėms, nėra iki galo išnaudojamos, įsisavinamos ta problema turėtų būti sprendžiama. Taip pat ir e, e, toks savanoriškas darbas e, priežiūros sektoriuje yra labai aktualus, kaip ir socialinis dialogas tarp įvairių sektorių. Taigi toks yra mano pranešimas, aišku, galbūt jūs turite kitokių minčių, norėčiau jas išgirsti ir galbūt mes galėsime parengti kažkokį galiausiai labai naudingą pranešimą. Dėkoju. Birgit Dėkui. Birkit Sipil, paskui Marian Harkin. Ačiū pirmininkė. Daug e, ką pridurti neturiu, nes Jean Lambert pristatė puikų pranešimą. Jame problema nagrinėjama tinkamai ir akcentuojama prieigos svarba, prieigos prie sveikatos uh, apsaugos paslaugų ir kitų rūpybos paslaugų. Ir ponia Lambert akcentuoja, kad reikia nepamiršti ir kainos, kaštų, nes kalbame apie neįgalius žmonės. Todėl e, reikia nepamiršti integracijos ir traukties. Valstybės narės turi atidžiai išnagrinėti uh, kruopšiai išnagrinėti ir išsiaiškinti, kokios, kokioms gyventojų grupėms tai ypač aktualu. Galbūt tie žmonės dirba, bet galbūt jie nebegali sauliaisti kai kurių socialinių paslaugų ir reikia ieškoti būdų, kaip tokiems žmonėms padėti. Toliau tarp valstybinio finansavimo klausimas. Sveikatos apsaugos paslaugų. Paprastai E, tokių žmonių kilmės šalyje sveikatos apsauga egzistuoja, tačiau jiems labai sunku užsitikrinti, kad tos paslaugos būtų perkeltos į kitą šalį, kad jie galėtų tokiamis paslaugomis naudotis ir svetur. Nebejoju, kad ponia Lambert e, parengs puikų pranešimą atsižvelginti visus šios, šios aspektus. Pone Harkin. Ačiū. Džin sakė, kad Ji tikisi įvairiausių pasiūlymų, bet nemanau, nes tai yra jau išsamus dokumentas. Neturiu daug ką pridurti, turiu tik porą klausimų. Labai palaikau ją, kai jis sako, kad pagal jungtinių tautų konvenciją dėl žmonių su negale teisių mes jau esame prisijėmę atitinkamus įsipareigojimus, kaip ir pagal Lisabonos sutartį, tačiau tų įsipareigojimų mes neįgyvendiname. Ji taip pat kalba ir social, apie socialinės rūpybos sistemas. Noriu pak, užduoti klausimą dėl 17 rekomendacijos ir aiškinamojo memorandumo. Ji kalba apie tai, kad reglamentas 883 ir direktyva 2004 konfliktuoja, kad atsiranda įtampa tarp šių dviejų dokumentų. Norėčiau, kad jį papasakotų, ką jį turiu menį ir kaip tą klausimą būtų galima išspręsti. Aiškinamame memorandume ji kalba apie tai, kad kai kurie vaikai nėra skiepijami. Tai iš tikrųjų šokiruojantis dalykas. Norėčiau paprašyti plačiau apie tai pakalbėti ir kalba apie būtinybę teikti pagalbą e, tiems, kurie rūpinasi šeimomis, kuriuose yra asmenų su negale. Manau, kad jos parengtas rekomendacijos yra puikios. Iš tikrųjų, reikia socialinio matmens Europos 2020 strategijoje ir manau, kad vyriausybės turi išsikelti papildomus tikslus dėl skurdo mažinimo uh, E, tikslinėse neįgaliųjų grupėse. Tie papildomi tikslai leistų mums išsiaiškinti, koks buvo krizės poveikis e, labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir kaip nekartą esame šiame komitete, sakėme šiame komitete, reikia to nepamiršti ir e, kalbant apie TVF programas. Ačiū, Speker. Ar dar paskui norės kas nors pasisakyti? Ne. Ponas Becker. Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich herzlich bedanken bei der Berichterstatterin. Wir haben Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti pranešiai. Tai labai profesionaliai parengtas pranešimo projektas, tad uh, tik porą dalykų pakomentuosiu. Ir gal pabandysiu parengti ir pakeitimų iki termino, nors iš dalies jie jau yra integruoti. Visų pirma, mm, turime sutelkti dėmesį mm, į sudėtingiausiai, į, į labiausiai pažeidžiamas grupės, kurios gyvena pačiose blogiausiose sąlygose, nebendrai ne viską žiūrėti. Reikia galvoti, kokia situacija yra neformali globi tapybą, kaip e, ypač pavyzdžiui ši šeimos nariai rūpinasi e, savo giminaičiais. Ir turime padėti būtent tiem asmenim, asmenim kuriem tenka ta tokia atsakomybė, kurie, kurie rūpinasi uh, globoja e, kitą asmenį. Ir ilgalaikė globa rūpyba taip pat yra labai svarbus klausimas. Bet tai yra tikrai puikus pranešimas. Yeah. Ar komisija gal norėtų kažką tai pasakyti šio klausimu? No, thank you. Okay. Ne, ačiū. Lambert, Pone Lamberto, met jums žodis vėl. Thank you, thank you uh, very much to the colleague. Ačiū, ačiū kolegoms už uh, tokius pozityvius komentarus. Um, matau, kad uh, tikrai bus daug tokių naudingų papildymų šiame pranešimo projekte buvo užduoti klausimai e, dėl skiepijimo. Na, e, mes esame e, susipažinę su informacija, kurią parengė viena mediko organizacija. Ir prisimenu, kad e, kolegos anksčiau buvo iškėlę klausimą dėl vaikų skiepimo Portugalijoje, Graikijoje ir netgi e, žinau, kad mano, pačio, pačioje, mano pačio šalyje e, tam tikra vaikų grupė lieka nepaskiepita netgi tais baziniais skiepais. Ir kai kuriuose šalyse, na, valstybės narės mažina tokio skiepimo finansavimą. Ir iš tiesų tai e, prieštarauja e, daugeliui ES e, tikslų. E, Toliau e, buvo sakoma, e, kad yra tam tikrų priešpriešų tarp reglamento ir direktyvos. Reglamentas 883 ir direktyva 838 patvirtinti 2004 metais Na, problemos po, atsiskleidžia tada, kai uh, žmonės nori pasinaudoti teisėmis pagal uh, reglamentą arba direktyvą. Jie mano, kad pagal reglamentą gali pasinaudoti tam tikromis teisėmis, tačiau uh, to negali padaryti. Ir tokios problemos paaiškėjo kai kuriuose valstybėse narėse. Tai yra viena iš problemų, kurios tapo akivaizdžios ir e, apie tokias problemas matome toks bendruose susitikimuose, kurie organizuojami e, piliečių metų kontekste. Taigi aš tikrai lauksiu jūsų e, pakeitimų ir manau, kad mes galiausiai galėsime paruošti labai konstruktyvų projektą. E, Puiku. Tuomet nustatykime pakeitimų pateikimo terminą vasario 28 dieną vidudinis, juos nagrinėsime per posėdį kovo 20-21 dienomis, kompromisai gegužės 28 diena ir paskui bus balsuojama. Uh, gegužės 30 ir birželio mėnesį į plenarinę sesiją eisime. Tai um, baigėme diskusiją šiuo darbo tvarkės punktu ir periname prie 19 punkto, kurį turėjome analizuoti vakar, bet mes sukeitėme vietomis darbo tvarkės punktus. Tai yra 19 dabar darbo tvarkės punktas, keisimės nuomonėmis dėl uh, pranešimo, kurį parengė kolegė Danuta Jezlovietska dėl pa, direktyvos pasiūlymo, dėl direktyvos 96-71 vykdymo užtikrinimo. Čia kalbama apie darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje. Ir pakviesiu dabar pranešėja pristatyti ir tuos 830 pakeitimų, kurie patikti jos pakei... E, pranešė. Paprašyvam o zmianę terminų ir dėkuoju bardzo, že. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad teko e, prašyti e, pakeisti mūsų darbų tvarką, tačiau vis dėlto norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad pakeitė, pateikė pakeitimų pasiūlymų e, pranešimo atžvilgių. Kaip sakėte, pakeitimų pasiūlymų sulaukime daugiau nei 800, 800, tai rodo, kad šis klausimas yra labai aktualus. Dauguma pateiktų pakeitimo pasiūlymų e, yra e, kaip ir surinkti į vieną dokumentą. Tad e, siekiant kompromiso mes neturėtumėm pamiršti e, balanso tarp e, direktyvos nuostatų ir atitinkamo reglamento nuostatų, kuris ir reglamentuoja įmonės komandiruojančias darbuotojus. Aš e, norėčiau užtikrinti, kad nesusidarytų toks e, teisinė prasme chaosas, e, apie kurį dažnai kalbame e, mūsų komitete. Ši direktyva e, turėtų pagerinti e, egzistuojančios direktyvos įgyvendinimą, kuri dabar reglamentuoja darbuotojų komandiravimą paslaugų teikimo sistemoje. Siekiant mūsų tikslų, mes siūlome įvesti naujas nuostatas, kurios bus skaidrios ir nesikirs su dabartinėmis nuostatos, kurios yra privalomos. Visos politinės frakcijos yra pareiškusios, kad e, joms prioritetas yra pagerinti e, komandiruotų dar, darbuotojų apsaugą. Aš tikiuosi, kad galutinis e, mūsų pranešimo projektas bus puikiai subalansuotas ir bus geras pagrindas pagrindas dėryboms su taryba. Nereikia pamiršti, kad um, Tik tai racionaliai mastant mes galėsime pasiekti kompromiso su kitais teisėkuros mm, procedūros dalyviais. Antraip kils rizika, kad na, visos dėrybės baigsis aklavėte ir nuo to nukentės tik tai patys komandiruojami darbuotojai, nes jų a, situacija šiuo teisės aktu nepagerės. Taigi prieš perinant prie a, pakeitimų pasiūlymo, E, detalių, turiu pasakyti, kad e, na, rengiant e, šį pranešimą atsižvelgėme į kelis dalykus. Visų pirma, dėjau visas pastangas, kad na, visi pakeitimai apimtų tokias subalansuotas priemonės, kurios būtų naudingos komandiruojamiems darbuotojams. Taip pat aš sakiau, kad reikia pagerinti darbuotojų e, informavimą apie darbo sąlygas. Taip pat sakiau, kad e, būtina e, harmonizuoti darbuotojų komandiravimo direktyvo naudojamas apibrištis. Taip pat reikia na, užtikrinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kad komandiruotų darbuotojų darbo sąlygos pagerėtų. Buvo organizuoti įvairių susitikimai su suinteresuotais asmenimis. Ir kalbant apie pakeitimus, aš norėčiau pradėti nuo vieno, kuriame kalbama apie vienodą traktavimą e, darbuotojų, kurie teikia paslaugas vietoje. Aš sutinku su tomis sąlygomis, kurios e, yra numatytos e, trečiame straipsnėje direktyvoje 96.71. E, ten yra sakoma, kad priemančios, priemanti valstybė turi nustatyti E, kokiomis sąlygomis turi, būti, e, turi dirbti darbuotojai, jeigu e, siunčiamos valstybės narės ir priemančios valstybės narės reikalavimai skiriasi. Taigi pakeitimais 221, 222, 227 e, siūlome e, atsisakyti e, tam tikro e, darbuotojų komandiravimo E, situacijų, e, kai to visiškai nenaudinga. Paprastai žmonės komandiruojami į kitą šalis tada, kai sektoriuose trūksta darbuotojų. Tad šiuo atveju reikia kelti klausimą, ar tikrai e, na, kai, tarkim, pačioje šalyje nedarbo lygis yra aukštas, kodėl reikėtų komandiruoti juos iš kitų šalių. Turiu pasakyti, pavyzdžiui, kad 70 procentų darbuotojų yra komandiruojami iš vakarų šalių. Pavyzdžiui, 220 tūkstančių atvyksta iš Prancūzijos, 80 tūkstančių iš Vokietijos. Ir um, aš visą laiką sakiau, kad e, reikia skatinti informacijos teikimą ir darbuotojams, ir įmonėms apie darbo sąlygas ir tai yra labai svarbu šios direktyvos e, kontekste. Matau, kad tokiam pasiūlymui e, pritarė daugelis Europos parlamento narių, taip pat ir kiti suinteresuoti asmenys. Labai svarbu, kad e, na, būtų sukurta nacionalinę informacijos teikimo e, svetainę. E, toks pasiūlymas buvo pateiktas e, tam, kad būtų galima išvengti tokios klaidinančios informacijos teikimo. Netgi teikiant informaciją nacionaliniu lygmeniu yra labai svarbu. Ir jeigu netgi mes siūlome sukurti nacionalinę informacijos teikimo svetainę, tai e, nereiškia, kad pavyzdžiui e, nebus galima, pavyzdžiui, daryti nuorodų toje svetainėje kokias nors e, federalinės svetainės ir panašiai. Toliau kitas dalykas yra kalbų klausimas kuriomis turėtų būti pristatytos darbo sąlygos. Buvo pateikta labai įdomių pasiūlymų, kaip ši problema turėtų būti sprendžiama. Pavyzdžiui, turiu paminėti pasiūlymą 4. 5-9 Hansas Becker ir kiti yra pateikę pasiūlymų 432 ir 433 Ir aš manau, kad reikėtų ieškoti tokio optimalaus sprendimo kalbų klausimo. Toliau dar viena e, svarbi iniciatyva e, - kurti informacinius e, darbuotojams skirtus centrus. Tai yra ponios Jutarštain ir Kasler pasiūlymas 4, 5. 7, 4, 5, 8, 4, 60 pakeitimai. Visą tai dera su mano pakeitimu 525, 5225, nes iš tiesų tokia informacija ir toks e, informacinis centras būtų labai naudingas. Tiksliau, norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, kad e, šioje direktyvoje neturėtų būti numatyta pareiga kurti tokius informacinius centrus kiekvienoje valstybėje narėje nes, e, kaip suprantu, darbuotojai dažniausiai komandiruojami konkrečiuose sektoriuose, pavyzdžiui, informacinių technologijų e, sektoriuje. Dėl tos priežasties valstybės narės gali, pavyzdžiui, apsispręsti e, kurti tokį neformalų informavimo centrų tinklą, tačiau galbūt valstybėms narėms tai daug kainuos. Bet kuriuo atveju Manau, kad e, e, darbuotojai turėtų būti pateikta e, tokia informacija, kiek jis, ta, kuriam laikui, tarkim, jis yra komandiruojamas. Ir šiuo atveju aš esu pateikusi pakeitimą 456 kuris, manau, kad bus yra priimtinas komiteto nariams. Trečiajame straipsnėje yra visa eilė elementų, kuriais remiantis galime įsitikinti, ar įmonė, kuri, e, tarkim, priema komandiruojama darbuotoja, e, veikia ir jo kilmės e, šalyje. Ten yra išvardintas visas kriterijų sąrašas, kurie yra. E, neprivalomi, tačiau taip pat kila klausimas, ar tas kriterijų sąrašas turėtų būti uždaras ar atviras. E, taip pat galima būti e, galima kalbo, galvoti, kaip na, turėtų būti atliktas tas situacijos vertinimas pagal šiuos nustatytus kriterijus. Bet kuriuo atveju aš manau, kad direktyva e, turi būti keičiama labai atsargiai kadangi netikslios arba netinkamos e, formuluotės gali sukurti tokią situaciją, kai 96, pagal 96 metų direktyvą komandiruoti darbuotojų nebus galima, nes nebus išpildytos tam tikros sąlygos. Aš taip pat sutinku su tuo, kad reikia kovoti su tokiais, į, tokiamis įmonėmis, verslo subjektais, kurie nesilaiko teisės aktų. Tačiau negalime pritarti ir tokiai situacijai, kad netinkamai suformuluotos sąlygos arba pernelik griežti kriterijai neleistų įmonėms komandiruoti savo darbuotojų. Taigi, pasiūlymai, kurie pateikė dėl trečio straipsnio 399, 400, 401 pakeitimas tikrai yra tokie provokatyvaus pobūdžio ir e, dėje jie yra neprimtini. Dėl tos priežasties aš siūlau, kad e, kilmės valstybės narės Ehm, tai su, suteiktų visą reikiamą informaciją, apie ką ir kalbama 399 straipsnėje. Ehm, taip pat šioje direktyvoje buvo priimtas sprendimas apibriežti komandiruojimų darbuotojų teisės. Aš e, džiaugiuosi, kad e, mes parengsime puikų teisės aktą, nekeisdami pačių svarbiausių direktyvos 9671 principų. Turiu pasakyti, kad kalbant apie direktyvą 9671, darbuotojai, dar komandiruojami darbuotojai turėtų būti e, apdrausti. Taip pat jiems turėtų būti suteikiamas e, būstas, e, mokami kelionpinigiai, maistpinigiai ir taip toliau. Ir būtent įmonė, kuri juos komandiruoja, turi padengti visas su tuo susijusias išlaidas. Tačiau ar Visa tai turėtų būti siejama su minimaliu atlyginimų, kiek kokios sumos turėtų būti mokamos. Ehm, tai aš manau, kad sprendima, sprendimas turėtų būti priemamas e, kilmės valstybėje narėje pagal ten egzistuojančius teisės aktus. Toliau ehm, Dar yra, pavyzdžiui, 397 pakeitimas, kuris dėja man yra nepriimtinas. Devintas e, straipsnis taip pat yra pakankamai jautrus, kadangi ten yra įvardintos e, tam tikros kontrolės priemonės e, skirtos e, komandiruojamų darbuotojų situacijai užtikrinti. Čia yra numatytas sąrašas, kuris mano manimu turėtų būti uždaro pobūdžio. Ir labai svarbu e, paaiškinti, kuo skiriasi kontrolės priemonės pagal 9 straipsnį ir patikros priemonės pagal 10 straipsnį. Mes nenorime riboti patikrų skaičių, tačiau norėtume e, nurodyti, ko būtų reikalaujama iš veiklos subjekto patikros metu ir apskritai viso komandiruoto darbuotojo buvimo laikotarpio. Taigi aš norėčiau, kad devintame straipsnėje esančių elementų sąrašas būtų ribotas. Uždarytas, tačiau nepasisakau už tai, kad patikrų E, patikroms būtų numatyti kažkokie e, apribojimai, nes jų galiausiai mūsų tikslas užtikrinti komandiruojimų darbuotojų saugą ir saugumą. Taip pat e, girdėjau argumentų, kuries, kad Žmonės sakė, dėl to uždaro sąrašo susidarys tokios situacijos, kai veiklos subjektai bandys apeiti direktyvos taikomas nuostatas. E, akivaizdu, kad nesažiningas e, e, verslininkas bandys išvengti teisės aktų taikymo, netgi tų pačių svarbiausių. Tuo tarpu sąžiningas verslo subjektas laikysis teisės aktų ir prieš priemant sprendimus žiūrės, kas yra surašyta direktyvoje ar reglamente. Taigi, e, Manau, kad siekiant sustiprinti ekonomiką, labai svarbu, kad būtų sumažinta biurokratinė našta tai tenkanti įmoniai. E, ši direktyva taip pat palies ir mažas ir vidutinės įmonės. O joms devintas straipsnis e, tikrai gali būti didelis smūgis. E, ši direktyva yra skirta visoms valstybėms narėms, netgi e, toms, kuriuose e, na, darbuotojų komandiravimas tikrai nėra labai intensyvus. Bet kuriuo atveju direktyvoje bandoma atsižvelgti į visą situacijų spektrą kad būtų galima apimti visas valstybės narės. Bet kuriuo atveju mes nenorime, kad būtų pažeistas proporcingumo principas. Dėl tos priežasties negaliu pritarti E, pakeitimams nuo 524 iki 534 imtinai, pagal kurias kontrolės priemonės taptų privalomo pobūdžio visoje ES. Dabar aš norėčiau pereiti prie pačio kontroversiškiausio direktyvos straipsnio, tai yra 12, e, kur kalbama apie solidarę atsakomybę. Norėčiau pabrėžti, kad aš ne prieš e, šį teisinį instrumentą ir e, ypač e, tam, kad ši priemonė yra efektyviai gyvendinama. Tačiau 8 iš 27 valstybių narių e, tik tai pusėje jų e, darbuotojai galima išieškoti tam tikras sumas iš darbuotojų. Iš darbdavių, jeigu jie, tarkim, nesilaiko tam tikrų sąlygų. E, dabar e, kom, dėl komisijos pasiūlymų ir solidarumo nuostatų, tai jos tikrai negalėtų būti naudingos visais atvejais komandiruojamės darbuotojams, kuriuos apgaudinėja jų darbdaviai. 12 straipsnis. Jis turėtų ginti darb, komandiruojamus darbuotojus, tačiau tik tai tuos, kurie atrodo kaip komandiruojami darbuotojai, tai yra beveik komandiruotus darbuotojus. E, jiems šios nuostatos yra naudingos. E, tuo tarpu, kalbant apie įmonės, e, kurios siunčia E, savo darbuotojus į tas e, šalis, kuriuose tas e, solidarumo bendros atsakomybės principas neegzistuoja, sudaro tam tikras nevienodas sąlygas darbuotojų ir dėl tos priežasties mes manome, kad atitinkami pakeitimai nėra priimtini. Nes, tarkim, vietos darbuotojai atsiduria daug geresnėje situacijoje nei komandiruojami darbuotojai. Ir dėl tos priežasties yra pažeidžiami bendros rinkos principai ir yra e, ribojamas E, darbuotojų komandiravimas. Dėl tos priežasties aš laikausi nuomonės, kad reikalingos papildomos priemonės, kurios būtų skirtos komandiruojamiems darbuotojams. Tačiau iš kitos pusės pačios valstybės narės turėtų apsispręsti, kokios priemonės galėtų būti taikomos e, šiuo atžvilgiu. Viena iš tokių priemonių galėtų būti, pavyzdžiui, e, solidarios atsakomybės priemonė pritaikyta vietos realijoms. Taigi šiuo atžvilgiu norėčiau pažiūrėti į Phil Benance ir Nadios e, pakeit, pateiktus pakeitimus, taip pat ir Phil Benjon e, pateiktą pakeitimą 704. Taip pat aš norėčiau pateikti keletą komentarų dėl 11 E, straipsnio, tai yra 383, 690 ir 693 pakeitimo. Aš sutinku, kad reikia užtikrinti bendradarbiavimą tarp skirtingų institucijų ir numatyti e, sankcijas tiems, kurie nesilaiko e, teisės akto. Na, aš bandžiau atsižvelgti į uh, pateiktus pakeitimus ir, ir tai, kas yra rašoma e, direktyvoje. Ir man yra labai e, svarbus, tai yra toks harmoningas bendradarbiavimas tarp institucijų, nes tik tai tai padės pagerinti komandiruojamų darbuotojų situaciją ir leis jiems pasinaudoti naujomis direktyvų nuostatomis. Tomas Manas 462, 467 ir 464 pakeitime e, kalba apie tai, kad reikia didesnio bendradarbiavimo tarp administracinių institucijų ir tam norėčiau pritarti. Taigi aš norėčiau padėkoti e, kolegoms, e, kurie dirbo kaip šešėlinį pranešėją uždėtas pastangas. Šiandieną bus balsavimai IMKO komitete ir aš norėčiau uh, E, pasveikinti to komiteto narius e, už tai, ko mes pasiekėme šiuo teisės aktu. Atrodytų, kad e, einame prie tų ilgų ir sudėtingų dėrybų pabaigos ir tikiuosi, kad visi pritars mūsų pateiktiems pasiūlymams. Gaila, kad jūri komitetas nusprendė balsuoti dėl savo nuomonės projekto tik tai kovo mėnesį. Taigi ačiū už jūsų dėmesį. Bien, merci, madame la rapportrice, de cette... Euh, ačiū poniai pranešėjai už tokį ilgą pristatymą, atsižvelgiant į pranešimo svarbą, manau, kad į tą laiką uh, turėjome skirti šio pranešimo e, pristatymui, bet prašau kitų, kurie pasisakys nekalbėti daugiau, nekalbėti po 20 minučių, nes kitaip pasisakyti galimybę turės tik tai du nariai. Aš norėčiau pridurti, kad pranešėja pasidžiaugė e, šeš, gerų bendradarbiavimų su šešėliniais pranešiais, bet tas darbas dar tik prasideda. E, perskaitysiu norinčiųjų pasisakyti sąrašą.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 Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už žanginį pristatymą. Nestebėtina, kad jai prireikė 20 minučių, nes patikti 800 pakeitimų šiam pranešimui. Noriu padėkoti pranešėjai už jos atliktą darbą, e, to, rengiant straipsnius, kuriuos jį ką tik pristatė, e, rengiant ketvirtąjį straipsnį dėl e, pareigūnų vaidmens, taip pat dėl penktos straipsnio, dėl už, page, geresnės prieigos prie informacijos, šeštas straipsnis savitarpė pagalba, septintas valstybių narių vaidmuo, aštuntas lydinčiosios priemonės ir aštuonioliktasis straipsnis e, informavimo sistema. Pristatytas tekstas dėl visų šių e, temų Ir tai tikrai svarbi pradžia. Ir nors, pirmininkė, tai yra svarbus klausimai, jie nėra patys svarbiausi. Ir pati pranešėja kalbėjo apie svarbiausius straipsnius. Žinoma, tai yra pirmasis straipsnis. Dėl e, šios direktyvos aprepties trečias straipsnis, kurį jį išnagrinėjo dėl uh, piknaudžiavimo prevencijos ir galimybių apeiti direktyvą. Tai yra mums aktualiausias klausimas. Devintas straipsnis nacionalinės kontrolės priemonės ir kontroversiško klausimo. Ar mums reikia uh, uždaro, baigtinio ar nebaigtinio sąrašo ir dėl to nuomonės, frakcijų nuomonės išsiskiria. Dvyliktasis straipsnis pranešėja pati pasakė, kad tai yra tikrai svarbus klausimas šiame pranešime dėl e, rangovų bendros ir e, kolektyvinės ir atskiros atsakomybės. Dar, negali, dar, dar neišsprendėme visų šių klausimų ir pranešė teisingai pastebė, kad tai yra sudėtingi klausimai, tačiau tik, tikiuosi jį pripažins, sutiksiu su tuo, kad nors jos, jos pačios nuomonė kai kuriais e, straipsnis yra na, individuali, kai kuriuos pakeitimus teikia frakcijos ir todėl manau, kad pranešimo rengimo metu galima bus tikėtis kompromisinių pasiūlymų svarbiausiais klausimais. Mes apsikeitėme laiškais praėjusią savaitę dėl šešėlinių pranešėjo posėdžio, kuriame dėl negalėjau dalyvauti pats, bet taip pat pasakiau, kad e, peržiūrės tuos, kurie turėjo tuos klausimus, kurie siūlomi svarstyti, mes e, ne, nesimame svarbiausių, kontroversiškiausių straipsnių, tai yra 1, 9 ir 12. Galbūt mums ir nepavyks, galbūt mums nepavyks suderinti nuomonių, galbūt jos išsiskirs, bet reikia bent jau uh, pabandyti surinkti grupę tų, kurie nori siekti kompromisų ir dabar reikėtų dirbti sparčiai, jeigu norime laikytis e, komitete numatytos e, numatyto darbų tvarkarašio ir jeigu norime pabandyti šio e, e, pranešimo nagrinėje baigti airijos pirmininkavimo metu. Pirmininkai, aš galėčiau irgi kalbėti 20 minučių, bet nemanau, kad tai būtų prasminga. Manau, kad reikia dabar svarbiausia yra susėsti ir bandyti išspręsti, dėrėtis dėl pačių prieštaringiausių klausimų. Ir kaip sakiau, visa kita uh, išsispręs savaime, jeigu tik pavyks pasiekti susitarimo. Ačiū. Nadija Hirš, paskui Emil, Emily Turinen. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai visų pirma. Įvyko porą susitikimų ir matau, kad jų vaisiai jau apčiuopiami. Noriu aptarti keletą man svarbių klausimų, e, pakeitimų, kuriuos pristatėme. Visų pirma, kontrolės apreptis ir sritis. Tai aktualus dalykas Vokietijai, kad kontrolė būtų tokia, tokio masto, kokia jį dabar egzistuoja. Tai mums būtų aktualiausias dalykas. Toliau, nacionalinės svetainės internete e, kaip informacijos šaltinis, kurios turės atsirasti, apie tai jau kalbėjome šią savaitę ir mums liberalams norėtųsi, kad ta svetainė e, žmogų ieškančiam informacijos suteiktų patikimą informaciją ir kad žmonės būtų tikri, jog ten patikima informacija yra teisinga ir patikima. Galbūt mes teiksime pakeitimų dėl formuluotės, dėl e, apibrėžčių teisės aktu, aktuose. Bet svarbiausia, kad e, mums svarbiausia, kad e, ten skelbiama informacija būtų tikra, tiksli ir patikima. Žinoma, galima e, parengti papildomus leidinius, tai niekam ne, vienas kitam neprieštarauja. Toliau, baigtinių ir atvirų ir nebaigtinių sąrašų klausimas. Turiu pasakyti, kad mes liberalų frakcijoje dar nebaigėme šio klausimo svarstymo. Jeigu sąrašai bus nebaigtiniai, tai matau tokią riziką. Valstybės galės tuos sąrašus užpildyti kuo tik nori. Ir tokiu būdu suskaldys darbo rinkai segmentus. Turime suvokti, kad tokia tikimybė egzistuoja. Todėl siūlyčiau uždaro, baigtinio sąrašo variantą, nes tai duotų tam tikrų garantijų. Jeigu įmonė veikia kitoje šalyje, e, tai būtų tokia, toks pasirinkimas būtų geresnis, o ne kiekvieną kartą e, derintis prie naujo sąrašo. E, taigi mes norime baigtinio sąrašo su papildomais dokumentais, nes e, komisijos pasiūlyme nėra e, nurodytas papildomų dokumentų sąrašas. 12 straipsnis trumpai aptarėme jį ir man matau, kad čia mūsų nuomonės išsiskiria. E, Vokietijoje egzistuoja kolektyvinė atsakomybė ir mūsų patirtis yra gera, bet žinau, kad kitose valstybėse e, padėtis kitokia. Todėl pateikėme 711 pakeitimą, kuriame yra kompromisinis pasiūlymas ir jame ir juo mm, nustatomi tikslai, e, kad E, socialinės įmokos būtų mokamos valstybėms, bet pati valstybė turėtų apsispręsti, kaip su, su, su tomis įmokomis pasielgti. Tai yra, tai yra ar, ar taikyti kolektyvinę atsakomybę ar ne. Ir paskutinis dalykas - kalbų klausimas. Patikėme pakeitimų ir šiuo klausimu. Ypač 431-ame apie tai kalbame. Peržiūrėję jį pamatysite, kad darbuotojas labiausiai pažeidžiamas tuo atveju, kai nesupranta, kas vyksta. Todėl reikia e, suteikti informaciją ir tą kalbą, kuri yra darbuotojo gimtoji, bei tą kalbą, tos šalies kalbą, kurioje jis dirbs ir žinoma e, anglų kalba, nes tai yra universaliausia kalba. Kalbiniai aspektai mums yra svarbiausi. Jeigu aš nežinau savo teisų, jeigu aš jų nesuprantu, tuomet aš negaliu tomis teisėmis naudotis. Taigi mums, liberalams, tai labai svarbu. Emily Turinen, po to ponė Skidlevska. Thank you. I will uh, report to you uh, from the vote in IMCO, where I was the rapporteur. Aš pristatysiu IMCO komiteto poziciją, aš buvau pranešėję ten, mes ką tik balsavome. Uh, Aš pristatysiu balsavimo rezultatus, o Elizabeth Šrioter pristatys kitus dalykus, bet jums galbūt naudinga bus. Dėrybos buvo ilgos ir e, įtemptos, nes tai tikrai labai svarbus dalykas vidaus rinkai ir taip pat e, norint užsitikrinti piliečių pasitikėjimą, tai yra, e, kad jie tikėtų, jog rinkoje bus užtikrintos jų teisės. Balsuojant e, Skirtumas buvo labai nedidelis, e, nuomonės labai išsiskyrė ir aš pati gale nebalsavau už savo pranešimą, man dėl to gaila. Turiu pasakyti, kad tai buvo nuvilintis dalykas. Buvo kompromisai dėl visų straipsnių, išskyrus 9 ir 12. Galbūt jums tai naudinga bus sužinoti, nes galite pasimokyti iš mūsų istorijos. Buvo parengti geri kompromisų dėl pirmojo straipsnio, dėl temos. Mes e, ir įrašėme nuorodą į vienodą elgesį. Tai geras dalykas. Dėl trečiojo straipsnio buvo apsispręsta, dėl, buvo parengtas geras kompromisas dėl nebaigtinio sąrašo, buvo nuspręsta, kad reikia vietoje spręsti kai kuriuos klausimus, kas yra komandiruotas darbuotojas ir kas nėra. Penktas straipsnis šeštas straipsnis mes įrašėme naujovę dėl savitarpio pagalbos. Taip pat e, įrašėme, kad reikėtų e, garsiai kalbėti, kurios valstybės narės atsisako bendradarbiauti, e, daryti spaudimą toms valstybėms, kurios ne, nenori bendradarbiauti. Taigi tai naujovė. 18 straipsniui parengėme irgi gerą e, kompromisą dėl e, bendravimo platformos. Tai buvo geras dalykas. Toliau svarbiausi dalykai man kaip pranešėjai. Dėl devintojo straipsnio e, e, MKO balsavo už uždarą sąrašą. Tai mums buvo, man, man buvo svarbiausias dalykas. Raudonoji linija nori kai ką pakomentuoti. Manau, kad tai yra beviltiška teisiškai nusprendus pasirinkti baigtinį sąrašą ES lygmenių, tai yra beprotybė, nes visiškai nepaliekama lankstumo vietoje, o būtent to mums reikia. Todėl, būdama pranešėja, pasiūliau elgti štai kaip jeigu nebaigtinis sąrašas pasirenkamas, turi būti kažkoks balansas, reikia nustatyti reikalavimus jam ir jis turi būti viešai prieinamas. Skaidrumas yra labai svarbus verslui, kad verslas galėtų pasitikrinti. Pavyzdžiui, atvykę Vokietiją, verslininkai nori žinoti, kokios kontrolės priemonės jiems bus taikomas, tačiau turi egzistuoti ir galimybė tas priemonės nelaukti es teisės aktų peržiūros nes tai užtruktų metų metus. Todėl, būtent todėl aš balsuojant imko negalėjau balsuoti už savo pranešimą. Man svarbiausia buvo tas sąrašas. Toliau, ko, statybų um, sektorius. Abi prieš, prieštaraujančios stovyklos pasisakė už atviro, nebaigtinį sąrašą. Uh, ir vakar dar apie tai kalbėjome, kad, kad reikalavimai tiems sąrašams turi būti subalansuoti, kad, kad, kad jie turi būti, taip turi būti vieša informacija ir buvo nuspręsta, kad tai galėtų būti gerai, tačiau iš tikrųjų susidūrėme su ideologinė blokada. 12 straipsnis kolektyvinė ir individuali atsakomybė. Imko komitete tai, ta nuoroda buvo išbraukta. Aš suvokiau, tai aš, aš įtariu, kad tai bus prieš balsavimą Tai tikrai nuvilintis dalykas, nes tai yra vienas iš šios direktyvos, viena iš šios direktyvos naujovių ir noriu padėkoti komisijoms, komisijai už tai, kad tai, tai padarė, tai nauja priemonė Europos mastu, ji užtikrina pridėtinę vertę, bet tai mano požiūris ir imko komitete ta nuoroda buvo išbraukta. Galiausiai noriu, kad mano sąraš pavardės nebeliktų prie nuomonės teksto Bet aš tikiuosi, kad kaip ten bebūtų, kad jūs išnagrinėsite tuos straipsnius, peržiūrėsite tuos straipsnius, kur mes pasiūlėme naujovių, ne 9 ir 12, kur mes Simko komitete e, patobuliname juos ir perims, pasinaudosite mūsų idėjomis. Ir tikiuosi, kad šis komitetas elgsis praktiškiau ir netaip ideologiškai vertinant reikia suvokti, kaip viskas atrodys realybėje ir praktikoje. Turėtumėme išklausyti e, darbo inspekcijų ir socialinių partnerių, jų nuomonės. Manau, kad jų mintis yra tikrai įdomios. Ir aš tikiuosi, kad š, mūsų komitetas parengs gerą juridinį pagrindą E, darbuotojų komandiravimui, nes mano galva mums to pasiekti imko komitete nepavyko. Lepska, puis monsieur. Paskui Lepska, paskui panas Kozlovskis. Bardzo, e, pani przewodnicząca, ja chciałam mm, poruszyć e, trzy kwestie. Mm, najpierw, jeśli chodzi. Ačiū pirmininkė, norėčiau aptarti tris klausimus. Visų pirma, trečias straipsnis. Noriu atkreipti mm, sudėmėsi į pirmą elementą, kur kalbama apie ženklą arba ribotą sutarčių skaičių. Jeigu mm, kai kurie, kaip kai kurie parlamento nariai sako, tai gali būti teisėta ar neteisėta, tai būtų tokia situacija, kur, daugia, kur kai kuriuose Belgijos įmonėse, kurios vykdo savo veiklą, tarkim, Prancūzija ar Vokietija, nukentėtų, nes nebegalėtų komandiruoti savo darbuotojų dėl to, kad veikla būtų ribojama. Pavyzdžiui, ne, nebebūtų įmanoma, pavyzdžiui, vykdyti didelį projektą su nedideliu darbuotojų skaičiumi, nes e, tuomet pajamos iš to projekto viršytų mm, tuos tokius pačius skaičius e, kilmės šalyje. Pavyzdžiui, reikia atsižvelgti į tokius dalykus prieš priimant sprendimą dėl trečio straipsnio. Aš e, pritariu pranešėjai, kuri kalba apie informacijos pateikimą, ne vien tik tai apie darbo sąlygas, bet ir apie įvairias kontrolės priemonės. Pavyzdžiui, e, dėl, to, dėl subjektų, kurie komandiruoja darbuotojus. Manau, kad mes visi sutinkame, e, kad tokia svarbi yra informacija, ypač jeigu subjektai tai yra užsienio subjektai, turi būti lengvai prieinama. Ir galiausiai pranešėja savo labai išsameme pranešimo pristatymė kalbėjo apie tai, kad reikia užtikrinti, suteikti, garantuoti darbuotojų kelionę, maitinimą, būstą. Man atrodo, kiltų klausimas, ar tikrai 96 vaistų 71 direktyva turi tai apibriežti, pavyzdžiui, ar darbdavys privalo garantuoti komandiruotam darbuotojui kelionę, būstą ir maistą. Man atrodo, čia mm, valstybės narės pirminiai teisės aktai apibrėžia tokius dalykus, tai yra ir minimalę algą ir taip toliau. Ir čia, manau, priimančios, komandiruotus darbuotojus priimančios valstybės narės teisės aktai turi tokius dalykus reglamentuoti. Vis tik tai aš tikiuosi, kad mes sugebėsime mm, sudaryti kompromisus, kurie bus priimtini daugumai. Ačiū. ponas Kozlovskis, o paskui matysime, kas kita. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai dėl trečio straipsnio sutinku, kad turime kovoti su nesažiningai dirbančiomis įmonėmis, bet neturime um, bausti tų įmonių, kurios sažiningai laikosi teisės aktų ir tiesiog nori komandiruoti darbuotojus. Man atrodo, turime aiškiai pasakyti, kad jeigu nėra laikomasi trečiame straipsnėje nustatytų taisyklių, dar tai nereiškia, kad turi būti uždrausta komandiruoti darbuotojus. Todėl labai svarbu būtų atsižvelgti į 19 pakeitimą. kur kalbama būtent apie šios elementus. Manau, kad valstybės narės turi stengtis dirbti kartu tam, kad komandiruotėms darbuotojams šino direktyva suteiktų naudos. Čia gal uh, reiktų paminėti tuos neišbaigtus sąrašus trečiame straipsnėje. Allô. C'est qui Jamais Šebauri. Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank der Berichterstatterin. Ähm Prašyter. Ačiū pirmininkė. Aš um, džiaugiuosi to, kas buvo pristatyta dėl mūsų darbo, pirmo dėrybų etapo. Mes tikrai labai kantriai ir ilgai dirbome ir ieškojome uh, Mm, mūsų pozicijas vieninčių dalykų. Sutinku, kai sakote, kad reikia aiškių teisinių nuostatų, kai, kai sakote, kad reikia, kad įstatymai būtų suprantami, įskaitomi, pavyzdžiui, kur kalbama apie informaciją. Tai vienas aiškus punktas, kur viskas aiškiai pasakyta apie informaciją. Toliau, kur kalbama apie kontaktinius uh, punktus, pareigūnus, tas straipsnis aiškiai turi apie tai kalbėti. Paskui e, viskas turi būti aiškiai sudėliota, e, visi straipsniai turi būti aiškus ir suprantami. Tai aš manau, kad e, dabar, jeigu tie kolegos, kurie pateikė pakeitimų, nori, kad tie pakeitimai kažkur tai atsirastų, turi visų pirma sugebėti įtikinti pranešėją, kad iš tikrųjų tie pakeitimai yra svarbus. Uh, ir turi tinkamai dėrėti su tekstu. Dabar Pavyzdžiui, dėl tų konkrečių minėtų straipsnių visų pirma reikia atsižvelgti, koks bus jų poveikis kitiems straipsniams. Aš sutinku, kai jūs sakote, kad reikalingai geri teisės aktai tam, kad mm, galėtumėm tinkamai dėrėti su kitais statymų mm, prieimimo institucija, nes galbūt uh, galima galvoti apie kažkokius tai kompromisus, bet tik tai tuomet bus įmanoma tinkamai dėrėtis, nes šis klausimas yra labai labai sudėtingas ir susitikimų buvo jau daug. Bet svarbiausias tikslas yra, kad teisės aktas būtų geras. Uh, Sutinku su pranešė, kai sako, kad reikia darbuotojams suteikti kaip galima geresnį informaciją. Aš sakyčiau, kad ir darbdaviam reikia suteikti pačią geriausią informaciją, kokią tik įmanoma. Vis tik tai aš turiu tam tikrų abejonių dėl šio teksto, ar pakaks vienos interneto svetainės tokiam tikslui. Man atrodo, visos valstybės narės um, turi pareigą suteikti visą reikiamą informaciją. Tai aš manau, kad kiekvien, kiekviena valstybė narė pagal jos aplinkybės yra gal kiek kitokią sistemą. Galbūt kažkur mm, yra centralizuotos informacinės e, svetainės, tai galbūt ir yra gerai, tačiau manau daugeliu atveju vien to, vienos svetainės nepakanka. Tai reikėtų pagalvoti dar apie šį klausimą. Um, dėl kito dalyko dėja aš negalėčiau pritarti pranešėjai. Čia kalbėčiau apie tai, kad kilmės e, šalies taisyklės turi būti taikomos, tarkim, dėl e, kelionės, e, maisto ir taip toliau. Visuomet, kai mes kalbame, pavyzdžiui, apie tokius dalykus, kai, tarkim, minimalus atlyginimas ir taip toliau, juk visuomet sakome, kad turi būti laikomasi priimančios valstybės taisyklių. Tai, man atrodo, per šį teisės aktą nereikėtų siekti pakeisti jau galiojančio teisės akto dabar galiojančios direktyvos, kuri reglamentuoja jau tos dalykus. Toliau devintas straipsnis. Man atrodo, sąrašas turi būti nebaigtinis tam, kad galėtumėm prisiderinti prie situacijos, jei būtų situacijos pasikeitimų. Priešingų atveju tiesiog būtumėm atitrūkę nuo realybės. Uh, Toliau. Mm, dėl teisinių formuluočių, kurios yra jau Europoje, pažiūrėjau, proporcingumo principas, skaidrumas, atvirumas, tos savokos e, turi būti įtvirtintos, bet reikia nepamiršti ir realios situacijos vietoje Negali tiesiog pamiršti, kokia yra realiai situacija, nes kitaip mes priimsime teisės aktą, kurio negalėsime vykdymo užtikrinti ir nieko nepasieksime realiai. Taigi reikia galvoti apie tinkamus monitoringo ir kontrolės mechanizmus. Dėl inspekcijų pranešė sakė, kad tai irgi reikėtų riboti. Bet, na, mano manimu, viską reikia sieti su likusiomis teksto dalimis. Uh, Jei inspekcijos bus ribotos, tai reiškia, kad bus tam tikrų skirtumų, kuriuos paskui reikės spręsti. Pane Hirš kalbėjo apie Vokietiją. Taip, mes turime, tarp kitko, puikią patirtį su jungtinė yra e, individualiai atsakomybė. Ir aš manau, kad galima pasiremti mūsų pavyzdžių. Aš esu iš Vokietijos rytinės dalies. Noriu pasakyti, kad čia Mm, paslaugų sektorius jau turbūt e, daugiau nei pusė paslaugų sektoriaus yra ne vokiškų įmonių rankose, bet viskas veikia. Tai reiškia, kad sistema yra gera ir atsakomybė iš esmės yra vietinė. E, tai reiškia, kad atsakomybė bus prisimta kartu su vietiniais subjektais. Tai iš teisinio požiūrio taško tai yra gerai. Juk ko mes siekiame, mes norime, kad būtų priimtas toks variantas, kuris leistų Vokietijai išsaugoti savo sistemą, nes jį puikiai veikia. Na, dėl direktyvos detalių, aišku, dar turėsime jas panalizuoti, dar derinti su pranešėja. Manau, mes kaip komitetas dar turime nepamesti iš akių ir tvarkaraščio, nes e, turime pagalvoti, kaip reikės viską sudėlioti, gal netgi pratesti terminus, kad galėtumėm viską tinkamai padaryti. Pana Sory dabar. E, Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Kadangi kolegos jau kalbėjo apie daug dalykų, apie kuriuos ir aš norėjau kalbėti. Taigi, devintas straipsnis ir tai, kad ten esantis sąrašas turi būti atviras arba uždaras. Aš labai gerbiu ponę Turmen ir tai, kad, e, ką ji daro, tačiau šiuo atžvilgiu aš su ja nesutinku. Uh, Aš manau, kad tai yra ideologinės diskusijos, e, kurios vyko IMKO komitete ir IMKO komitetas apsisprendė dėl uždaro sąrašo ir būtent tam sprendimui aš norėčiau pritarti. Šioje srityje esame sukaupę per pastaruosius metus ar netgi per pastaruosius dešimtmečius esame sukaupę labai daug patirties. E, buvo taikoma e, labai daug protekcinių priemonių, buvo bandoma įvesti naujus uh, reikalavimus ir na, iš tiesų tokiu būdu buvo labai apsunkinta e, situacija tiems, kurie nori, tarkim, komandiruoti darbuotojus iš kitos šalies. Tačiau ES egzistuoja bendra rinka ir jos e, teikiamais pranašumais turėtumėm pasinaudoti. Kalbame apie judumą, kalbame apie tai, kad bendra rinka gali sukurti darbų, naujų darbo vietų. Taigi tai yra sveikintinas dalykas ir šioje srityje reikalingas teisinės e, skaidrumas. Nekomplikuokime visos situacijos dėl teisinio neaiškumo vien dėl to, kad e, tam tikros e, šalis e, dėl tam tikrų priežasčių įvestų vienašalius reikalavimus ir tokiu būdu na, komplikuotų situaciją. Taigi aš manau, kad uždaras sąrašas tiesiog sukurtų didesnį teisinį iškumą. Aš manau, kad protinga e, sukurti bendrą taisyklių paketą, kuris būtų taikomas ES viduje. Tačiau tuo pat metu mes būtų, būtų galima numatyti per, pereinamą į laikotarpį, kurio metu būtų galima reguliariai tikrinti, ar la, sąrašo laikomasi ar ne. Taigi aš norėčiau pritarti tam e, uždaram sąrašui, tačiau kas kelis metus. Uh, E, aš manau, kad būtų galima parengti deleguotąjį aktą ar kažkokią kitą priemonę, kad būtų galima e, prisiderinti prie e, susidariusios realios situacijos. Jeigu matysime, kad sąrašą reikia plėsti, tai gerai, tą ir padarysime, tačiau svarbu, kad tas sąrašas galiotų visai ES, nes tai yra protinga tiek ES, tiek tai yra naudinga bendrai rinkai. Ačiū. Dabar žodis poniai Bauer, prašome. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti du komentarus. Visų pirma, bendro pobūdžio komentaras. Aš žvelgiu į pakeitimus, klausausi diskusijų, peržiūrėjau visus pakeitimus ir man susidarė įspūdis, kad kai kurie mūsų kolegos galvoja, ne va tai E, darbuotojų komandiravimas jau de facto kelia įtarimą. Tačiau aš manau, kad toks požiūris yra neteisingas. Tai nėra geras požiūris, jeigu mes norime pager... pa... patvirtinti gerą teisės aktą. Taigi toks vienas komentaras. Antras komentaras yra susijęs su 12 e, pastraipa. Tai yra labai svarbi viso pasiūlymo dalis. E, man atrodo, 50 puslapių pakeitimų būtent yra pateikta 12 pastraipai. Ir dalyje šių pakeitimų yra siūloma atsisakyti visos e, šios pastraipos, e, kitose prašoma išbraukti dalies. E, taigi šiame 12 straipsnėje yra, yra kalbama apie tą jungtinę ir individualią atsakomybę ir subrangovus. Taigi šis nuostatos apriepia labai daug dalykų ir tą reikia pripažinti. E, turime sakyti, kad dalyvavome tvirtinant ankstesnę direktyvą ir žinome, kad šis klausimas yra labai aktualus, kadangi šis jungtinės ir individualios atsakomybės principas nėra įtvirtintas visose valstybėse narėse. Taigi netgi, kai kalbame apie e, subrangovus, jie taip pat turėtų būti e, atsakingi pagrindinio rangovo atžvilgio. Ir Ehm, šis klausimas yra labai aktuolus. Suprantu, kad e, sudėtingas, tačiau aš esu įsitikinusi, kad na, vis dėlto e, reikėtų žvelgti rangovo, pagrindinio rangovo akimis, e, kuris ne visada gali būti atsakingas už subrangovo veiksmus. Taigi aš manau, kad Mm, šią problemą reikėtų spręsti ir galiausiai manau, kad surasime tinkamą sprendimą. Aliu, ačiū. Ponas Kristensen, prašome. Mane neramina Mm, kai tik tai paminimi tokie dalykai rytai, vakarai, tai ideologiniai klausimai ir kai paskutinė kalbėtoja e, dar pasisakė, mano baimės dar labiau sustiprėjo. Mm, panašu, kad e, stinga mm, e, tų problemų, su kuriamis susidarė valstybė šioje srityje supratimą, platesnio požiūrio. Labai svarbu yra. Ir užsitikrinti, kad viskas vyktų tinkamomis sąlygomis. Svarbiausia yra išsiaiškinti, apie kokią direktyvą kalbame. Tai ką mes norime parengti, mes norime uh, užtikrinti, kad darbuotojai galė dirbtų, galėtų dirbti geromis sąlygomis, kad jiem būtų uh, užtikrinta apsauga, kad jie netaptų uh, sukčiaukomis, nesvarbu, kokioje valstybėje jie bedirbtų. Uh, Ir kai iš vienos valstybės vyksti į kitą valstybę dirbti, tai turi dirbti tokiomis sąlygomis, kurios yra nustatytos, kurios galioja teisėtai um, toje valstybėje, kurioje dirbi. Ir jei bus priešingai, tai bus košmaras ir niekuomet nepavyks mums išspręsti tokių dalykų parlamente. Uh, Man atrodo, kad e, tuos klausimus vis tik tai įmanoma išspręsti, nors jie ir sudėtingi. Ir žingsnis į priekį būtų, pavyzdžiui, kalbėti apie jungtinę atsakomybę ir apie atvirų sąrašą, neišbaigtą sąrašą. Nes jei sąrašas bus išbaigtas, tai tuomet mes tik padėsime sukčiams ieškoti būdų išsisukti, apeiti tą sąrašą. O Mūsų prioritetas yra tinkamai besielgianti visuomenė ir lojalus dalyvavimas joje. Tad e, turime būti atidus, galvoti apie tokias naujas rytis, ypač, pavyzdžiui, dempingo galimybės, e, pavyzdžiui, tarkim, transportas, vežimai, pervežimai keliais, e, oro transportas ir taip toliau. Turime pasirūpinti kad šios rytis e, būtų tinkamai išspręstos. E, pavyzdžiui, jeigu negali mm, įmonė įrodyti, kad darbuotojai yra tikrai komandiruoti, tai turi būti vykdytos atitinkamai nustatytos sąlygos. Labai svarbu, kad būtų suformuota tinkama teisinė bazė, kuri gintų darbuotojus ir būtų tinkama darbo jėgai, kitaip tai piliečiai nebus patenkinti. Filibiniau. Ačiū. Aš e, pateiksiu komentarų e, dėl 12 straipsnio ar su juo susijusių pakeitimų. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė pranešėja, taip pat norėčiau pritarti jos požiūriui. kalbant šiuo klausimu, akivaizdu, kad reikia e, mums, mums valstybių narių e, paramos, bet kokio sprendimo atžvilgiu, todėl e, tikrai nebūtų gerai priimti tokį na jau de facto neigiamą požiūrį valstybių narių atžvilgiu. E, jeigu sakote, kad e, komand... darbuotojų komandiravimas yra neva tai blogas dalykas, tai sunku bus e, kaip ir įtikinti savo požiūrių valstybės narės ir perrašyti savo darbo kodeksus. Tikrai aš nemanau, kad turėtų būti skatinamas toks bendradarbiavimo modelis. Dvyliktasis straipsnis. E, aš e, jo atžvilgiu pateikiau pakeitimo pasiūlymo ir e, juose leidžiu valstybėms narėms nenumatyti tos bendros ir individualios atsakomybės rangovo atžvilgio. Jeigu bus pasirinktas šis kelias, tada E, na, tai reikės kažkokių alternatyvių priemonių arba esamų priemonių e, stiprinimo, nes turi būti parengtas B planas, jeigu nebus pritarta pirmam A planui. E, aš jau dalyvavau pradinėse diskusijose su komisija šiuo klausimu ir atrodo, kad daugelis pakeitimų, kuriuos aš pateikiau, E, yra ir skirti ieškoti tų alternatyvių sprendimų bendrajai ir individualiai atsakomybei. Toks požiūris, mano manimu, yra konstruktyvus ir tikiuosi, kad e, e, pranešėja galės parengti jų atžvilgių kompromisus. Ir tikiuosi, kad jiems dauguma pritars. Jeigu taip nebus, tada greičiausiai mūsų nuomonė susiskaldė šiuo klausimu, tačiau jeigu tai bus, tai bus. Pabandykime. Dar keletas dalykų. Dėl darbo sąlygų, kokios, kokios šalies taisyklės turėtų būti taikomos. Aš manau, kad turėtų būti vadovavimasi to šalies taisyklėmis, kur yra dirbama. Uh, Bet vėlgi reikėtų pažvelgti kropščiau į sustarėsią situaciją. Pavyzdžiui, kur yra įsisteigusi valstybė narė. Jeigu jis įsteigusi kitoje valstybė narėje, tada reikės galbūt vadovautis to šalies taisyklėmis, kur įsisteigusi ta įmonė. Taigi reikia tiesiog um, panalizuoti dar konkrečiau šią situaciją. Iš principo yra E, dalykų, dėl kurių mes galime susitarti ir e, tikrai nemanau, kad reikia pradėti e, kažkaip jau užimti gynybinės pozicijas. Ačiū, dabar žodis man. Ačiū. Pone Kristensen, Visiškai sutinku su jumis. Iš tikrųjų iškyla rizika, kad mažos ir didelės susipriešins valstybės pietinės ir šiaurinės ir tas pasidalimas būtų dirbtinis. Jūs iš tikrųjų esate visiškai teisi. Mes norime, kad darbas būtų uh, kad darbui būtų sudarytos normalios sąlygos. Jūs sakote, kad vokiečiai viskam priešinasi. Visai ne. Pažvelkite į statybų sritį. E, žmonės dirbantis be dokumentų, juos tikrina policija, valdžios institucijos. Tikrinant paprašoma pateikti dokumentus, E, jeigu e, nėra galimybė susikalbėti, reikia pasitelkti vertėją, tai užtrunka laiko ir per tą visą laiką situacija pasikeičia, jį, jos problemos tiesiog nebelieka. Turime keisti kilmės E, kilmės valstybės taisyklės turėtų galioti, kur turėtų būti taikomas. Žinoma, kai kurios šalės, kai kuriuose šalise yra norinčių pasinaudoti susidariusią situaciją, taip pat ir Vokietijoje, kad ir kokį sektorių benagrinėtumėme. Vienose bus labai prastos algos, nes yra e, ge, pasiturinčių regionų, skrudnesnių regionų, toliau baigtinis uždaras sąrašas. Iš tikrųjų, tuo atversi, atversime duris sukčiams. O Lekrisėsnis apie tai kalbėjo ir jis visiškai, visiškai teisus. Reglamentą e, rengė komisija, pat pažiūrėkime, kaip viskas atrodo praktiškai. Tai visiškai nesusiję dalykai. E, atviri sąrašai yra ne tam, kad, kad kažkaip tai pablogintume padėtį, jie reikalingi, nes pasikeitus aplinkybėms, iškilus naujiems faktams, juos, į juos reikia atsižvelgti. Bus tokių, kurie bandys tuo manipuliuoti, sukčiauti, jiems teks mm, už tai atsakyti. Manau, kad padarių sąžiningų darbdavių yra visur kurie moka padorų atlyginimą darbuotojams ir rytuose, ir, ir vakaruose, ir turime akcentuoti visoje vidaus rinkoje. Sutinku ir su ponė su ponė Šrioter. Ji kalbėjo apie tai, kad reikia laikytis kilmės šalies taisyklių, reikalinga informacija darbuotojams ir darbdaviams. Visi turi suvokti, apie ką kalbame. Jeigu kažkas dirba pasienė regione, žmonės gauna netikslę informaciją, jie nežino, kas yra priimtina, kas ne. Toliau perinu prie svetainių klausimo. Tai viena iš galimybių, bet to nepakanka. Sutinku su ponia Šriot, ar reikia skaidrumo abiems pusėms ir darbdaviams ir darbuotams. Tai dar vienas svarbus dalykas. Reikia kažko patikimo. Ne, nemanau, kad kas nors yra suinteresuotas ideologiniais mūšiais. Mums svarbu uh, atimti galimybę iš sukčių, kenkti, bet svarbiausia, kad žmonės uh, žinotų taisyklės. Tai yra mums atsiverinti galimybę. E, kalbant apie statybų sektorių, tai vienas iš sektorių Vokietijoje egzistuoja daugybė kontrolės etapų. Mes visiškai ne, nesame suinteresuoti atstumti tuos, kurie nori dirbti e, statybų sektoriu, tačiau kiekvienais metais e, Mūsų šalis praranda 600, 6 milijardus eurų dėl e, nelegalių darbuotojų. E, Reikia tiem žmonėms suteikti galimybę dirbti darbą normaliomis sąlygomis, mokyti jiems e, tinkamus atlyginimus. Iš tikrųjų, Vokietija nesirengė statyti naujų sienų, mums reikalingas skaidrumas ir užtikrinus skaidrumą pasieksime pažangos, kurios visi taip norime. Reikėtų labiau kalbėti, ieškoti sutarimo taškų, to, kas visiems primtina, o ne e, gilinti tranšėjas. Visada ši, tie dalykai, iš, to, tokia situacija susiformuoja, tos neigiamos mintis iškyla, bet mes šiame komitete, šia, esant iš šioje salėje, gana gerai vieni kitus pažįstame ir manau, kad mes šio proceso eigoje pasieksime kompromisą. Ir, ponė pirmininkė, šiandienos diskusijos buvo gera pradžia. Pone Umenroiten Dar vienas kalbėtas ir paskui žo, dar kartą žodį suteiksiu pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Noriu užduoti papildomą klausimą. 2006-aisiais parengėme pranešimą dėl deleguotų darbuotojų direktyvas. Pane Šrioter buvo jo autorė ir kiek pamenu, dalyvavau dėrybose, Stevenas buvo koordinatorius, bet nuo to laiko pastebėjome, kad ta direktyva paskatino laisvą judėjimą, tai geras dalykas, bet dėl jos uh, e, atsira, užfiksuota nemažai sukčiavimo atveju. Mes todėl reiktų išsiaiškinti, kas buvo, kokie neteisingi sprendimai buvo priimti. Mano pozicija tikrai negrindžiama protekcionizmu, bet aš manau, kad reikia pasidomėti problemomis, kurios iškilo nusprendėme, kad tai yra būtina. Ir aš vis dar manau, kad tai svarbu ir aktualu ir svarstant šią direktyvą. Reikalingas laisvas darbo jėgos judėjimas, bet reikia apsisaugoti nuo piknaudžiavimo galimybių. Ir tuos dalykus reiktų atskirti manau, kad visų minėti straipsniai tikrai yra svarbus. Kalbant apie tai, kaip užkirsti galimybės apeiti šios direktyvos įgyvendimą, reikia įtvirtinti gerus kriterijus. Ir svarbiausia, pirmiausia, yra apsispręsti, ar reikalingi baigtiniai sąrašai ar ne. Baigtinis sąrašas e, turi savo privalumų, tačiau atviras sąrašas. Manau, labiau atitiks valstybių narių situaciją. Tai yra tinkame, jis yra tinkamesnis tie atvir, tais atvirais sąrašais nereiktų piknaud, ne, neturi būti galimės piknaudžiauti ir todėl reikalingos aiškios taisyklės. Į valstybę nori patvirtinti papildomas nuostatas sąrašo klausimų, tai tos šalis turės E, apie tai pranešti komisijai, pristatyti savo ketinimus iš anksto, e, komisija išnagrinės jų ketinimus ir parengs rekomendacijas. Mes e, galime renkti pakeitimus atitinkamai ir pasiekti kompromiso. Dar vienas dalykas. Praeitie pastebėjome kad daugelis kurie, tokių, kurie pasiskelbė dirbantys savarankiškai, sukčiauja. Ir mums reikia taisyklių, kaip elgtis su tokiais asmenimis. Patikėme pakeitimų šią temą. Toliau, informacijos teikimo klausimas. Čia, manau, yra daug erdvės tobulėjimui. Inspekcijų vaidmuo. Maniau, kad komisijos pasiūlymas yra silpnokas šiuo klausimu, todėl norėčiau, e, kad būtų svarbesnis inspektorių vaidmuo. Atsakomybė, pirmininkė. Aš kritiškai vertinu tam tikrų mastų e, šias nuostatas. ponas Brok po, po, po, ir, ir kiti kolegos pasirašė klausimą šią temą, kurį mes teikėme. Aš pažįstu Danutą ir ji yra gera mano draugė, bet manau, kad mums reikia dirbti ieškant gero kompromiso. jeigu mums pavyks įtikinti žmonės, kad tai ne protekcionizmas, kad tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, manau, Danuta man neprieštaraus. Taigi turėsime palaukti kompromisu. Ačiū. Man atrodo, kad kompromisai rengiami, e, kad būtų priimtini visiems. Ir aš norėčiau aptarti keletą dalykų dėl inspekcijų, ką pasakė panė Rita Umenroiten. Mes taip pat patikėme pakeitimą e, šią temą dėl būtinybės užtikrinti e, inspektuojančių tarnybų darbo koordinavimą, ypač kalbant apie statybų sektoriaus kontrolę. Tie, kas tuo domisi, žino, kad tai yra ypač aktualu, jeigu konkrečia valstybėje E, visiškai ne, nekontroliuojamos statybos, jeigu nėra nacionalinių teisės nuostatų šią temą. Iš esmės, ten to, tokiais atvejais atsira, įsivyrauja šio laikinė vergovė statybose. Taigi tai labai svarbus dalykas. E, bandant išsiaiškinti, kiek Europos mastu galime pasistumėti šiuo klausimu. Sarašai. Aš puikiai suprantu ir pritariu Elizabeth Schroeder nuomoniai, kad niekas nenori pradėti karo ir niekas nenori iš anksto daryti prielaidos, kas yra blogai, kas yra gerai. Ir šiame komitete mes iš principo laikomės principo, kad mes dirbame siekdami užtikrinti geresnės darbuotojų sąlygas ir reiktų užtikrinti lygias galimybės. Jeigu tų, e, tokių galimybių nėra, tai, tai pažeidžiamos teisės. Ir šiuo konkrečiu atveju, kai kalbame apie šį pranešimą, viskas vyksta konkrečioje teritorijoje. Ir kalbant apie šią direktyvą, turime numatyti tam tikras prievalės tiems, kurie samdo darbuotojus. Ir čia, šit, šį principą turėtų lydėti kitas esminis ES principas. ES socialinėje srityje ne visada vaidino labai svarbu vaidmenį. Būkime sąžininkai, jog tuo tarpu ES socialinis matmuo yra kuklokas. Kita vertus visada e, buvo remtasi esminių principų, tai yra e, taip vadinamų negrižtamumo principų. Taigi, ir jeigu mes patvirtinsime uždarą sąrašą dėl nacionalinių inspektoratų darbo gebėjimų mes būsime pažeidę šį sutartyje įrašytą principą, tai yra socialinė sitie neregresuoti, negryžti atgal. Ir dar viena argumentų grupė išdėstyta dėl 12 straipsnio. Mane daro įspūdžio e, pakeitimai, siūlantis išbraukti tekstą Nes, pavyzdžiui, visą mano pranešimą buvo pakeitimų dėl kiekvieno, dėl teksto išbraukimo kiekviename straipsnėje, nors paskui gal galia mums pavyko pasiekti gerų kompromisų. Reiktų ne, suvokti, kokia dvasia mes turėtume dirbti, gila, kad Edith Bauer išėjo. Ar, ar mes ieškome kažkokios įtartinos veiklos? Ar, ar mes tyriame darbo rinką? Ir čia ne, nelegaliai dirbantis žmonės. Ir komandiruoti darbuotojai yra visiškai sumaišomi į vieną grupę. Bet iš tikrųjų reikia tirti ir na, tirti, tikrinti įtartiną veiklą. Ir man atrodo, kad Prisiminkime, komisija, kodėl komisija patikė tokį pasiūlymą. E, pažvelkime į žemės ūkį ir maisto produktų gamybos sektorių. Ten yra katastrofiškai, ten katastrofiškai didėja įtartinos veiklos apreptis, taps pas pasakyti nėra apie transportą. Aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti, pasieksime sustarimo su kai kuriais pakeitimais, bet reiktų išplėsti tą sąrašą, apie kurį kalbama. Tai keletas pastebėjimų, kuriais norėjau pasidalinti. Komisijos vardu kažkas norėjo, kažkas prašo žodžio, tai prašau. Aš atsiprašau, kad aš pati kalbėjau, bet dabar prašau jūsų nekalbėti ilgiau nei 45 minutės. Ačiū, pasistengsiu sutilpti į dvi minutės. Uh, 833 pakeitimai, aišku, neįmanoma su tiek dirbti, tad daug, daugelį dalykų jau buvo aptarta. Svarbiausia, aišku, kad reikia gerų ir aiškių taisyklių. Dėl to ir parengėme tą mm, projekt, pasiūlymo projektą. Aišku, yra ir tam tikras pavojus, nes e, ši direktyva turi būti vykdymo užtikrimo direktyva, o ne e, galiojančios direktyvos pakeitimas. Ir dėl to yra tam tikrų problemų, nes originalioje direktyvoje kalbama, pavyzdžiui, apie atlyginimą už maistą ir apgyvenimą įgyvendinimą ir atitinkamos nuostatos to klausimu. E, yra pakeitimų, kurie, pavyzdžiui, 37 e, straipsnį nori visiškai pakeisti kitaip. Mm, o komisijos pirminė, pirminėme pasiūlyme mes būtent laikėmės galiojančių dabar nuostatų dėl e, apgyvendinimo ir maisto užtikrinimo toliau dėl 11.5 straipsnių. Aš noriu e, priminti, kad reikia nepakeisti 96-71 e, direktyvos iš esmės. Mes tik tai stengiamės išspręsti dabar esamas praktinės problemas, bet nekeisti e, originalios direktyvos. Be to yra daug pakeitimų, kur kalbama apie tos būtent originalios pirminės direktyvos konkrečius straipsnius. Trečias, ketvirtas, penktas straipsniai yra minimi. Problema yra, pavyzdžiui, ketvirtas, penktas straipsniai um, originalios direktyvos gan bendrais, bendrų pobūdžio apibrėžia įpareigojimus. Ir paskui vykdymo užtikrinimo direktyvoje mes jau juos tiksliname, tačiau jeigu pradedame nuo tų paaiškinimų, jeigu tie paaiškinimai turės būti įgyvendinami ir aišku įgyvendinami, uh, mm, taip, kad būtų pirminės direktyvos gan bendrais brožas apibriežti bendrėjai reikalavimai gyveninti, tai aišku gali būti uh, rezultatas gan kontroversiškas, o mūsų ketinimas buvo netoks. Taip pat yra nemažai pakeitimų konkretiems straipsniams, kur sutelkiamas dėmesys į, pavyzdžiui, galimybę teikti finansinę paramą. E, mes pirminį pasiūlymą, kai rengėme, mes tengiamės mm, e, į krūvą sudėti visus straipsnius dėl paramos. Uh, Ir jeigu bandysite kažkokį tai kompromisą pasiekti, tai tai būtų lengvesnis kelias iš, iš šios problemos, nes, aišku, pagrindžiančios priežastis tai geros. Dabar dėl skirtumo tarp 9 ir 10 straipsnio. Teisingai pratešė sako, kad tai yra skirtingi dalykai. Uh, devintas nacionalinės kontrolės priemonės, o dešimtas straipsnis kalba apie inspekcijas, apie patikras. Ir reikia prisiminti diskusijas ne tik tai čia, bet ir taryboje, valstybėse narėse. Ir pirminėme komisijos pasiūlyme galbūt neįtraukti tam tikri dalykai, bet tikrai mes nenorėjome niekaip apriboti inspekcijų patikrų gal, darbo galimybių ir tikrai mūsų pirminio pasiūlymo tikslas nebuvo pavyzdžiui, uždrausti pateikti papildomus klausimus paslaugų teikėjams, jeigu yra vykdoma inspekcija, ar gauti kažkokius tai papildomus dokumentus, sertifikatus, kurie aiškiai rodo, kad ta įmonė tikrai turi teisę dirbti, pavyzdžiui, su asbestu. Tai pagal devintą straipsnį e, atrodo, tarsi to nebūtų galima padaryti. Mes norėtumėm vis tik tai, kad tai būtų aiškiai pasakyta, nes iš, išsiaiškinta tai, nes tikrai mūsų pirminio pasiūlymo tikslas tikrai nebuvo toks. Manau, kad patys kontroversiškiausi straipsniai jau buvo akcentuoti. Ir žinoma, reikia surasti sprendimą, nes visi sutinka, kad mums reikia šios direktyvos, mums reikia užtikrinti geresnį darbuotojų teisių, geresnį darbuotojų teisių apsaugą, jų gerbimą tų teisių. Ir mm, šiame kontekste mes labai sieksime konstruktyviai bendradarbiauti su parlamentu ir ieškoti primtinų kompromisų dėl tų dviejų labai kontroversiškų straipsnių. Jie atrodė kontroversiški jau ir tada, kai mes savo pirminį pasiūlymą rengėme. Ačiū. Ačiū, ponė pranešėja. Žinau, diskusijos labai ilgos buvo, bet šiandien dėja galiu Jums suteikti tik tai penkias minutės šioms diskusijoms apibendrinti. Pani Przewodnicząca, to będzie bardzo trudne, ale od samego początku. Ačiū pirmininkė, bus labai sunku tai padaryti. Ir pati direktyva tikrai yra nepaprasta, nelengva. E, dabar dėl to, ką ponas Hughes sakė, dėl mūsų darbo užduočių eiliškumo sukeitimo. Mes pradėjome mm, dirbti su konkrečiais straipsniais ir, ir, ir pasistumėjo prieki ir aš norėčiau, kad mes ir toliau dirbtumėm taip. Uh, Nes jeigu atsisakytumėm dabar to eiliškumo, tai tik tai dar daugiau chaoso sukurtumėm ir turėtumėm viską iš naujo pradėti. Bet kokia atveju dėkoju Jums, ponė Jūs, už Jų pasiūlymą. Uh, 1, 3, 9, 11 ir 12 straipsniai yra nepaprastai sudėtingi ir aišku, mums reikės įdėti daug pastangų, kad mm, pasistumėtumėm į priekį. Aš pasistengsiu kiek įmanoma parengti kompromisinius pasiūlymus, kad tada galėtumėm ir jų pagrindų dirbti. E, iš esmės dirbsime lygiai grečiai ir su tais straipsniais, su, su kuriais darbą jau pradėjome ir, ir su naujais straipsniais dirbsime. Nadė, noriu pasakyti, kad e, kai kalbuosi su socialiniais partneriais, kurie atstovauja tiek darbdaviams, tiek darbuotojams, jie nuolat sako, kad Vokietijos įstatymai yra labai geri. Kodėl? Todėl, kad Vokietijos įstatymai yra labai skaidrus. Šios ryties taisyklės yra labai aiškios, suprantamos, labai konkrečios, apčiuopamos, sakyčiau. Uh, Todėl kiekvienas verslininkas, ūkio subjektas gali labai mm, puikiai pasirenkti, tarkim, dalyvauti konkursą ir taip toliau. Manau, kad ir mums reikia to pasiekti aiškių, suprantamų nuostatų, mm. kurios būtų puikiai žinomos, puikiai suprantamos. Mums reikia tokių nuostatų, kurios mm, dėl kurių um, ūkio subjektams būtų lengviau žinoti, kokie bus tie reikalavimai, kaip jie galės dalyvauti konkursuose, sudaryti sutartis ir taip toliau. Tuomet tiem, kurie nesažiningi yra, bus daug sunkiau dirbti. Dabar dėl imko, aš manau, galėsime dar toliau pasvarstyti ir jūsų pasiūlymus. Ir ir pabandyti išspręsti likusius neįspręstus klausimus komitete. Dėl to, ką sakė ponia Skridlevska, tikrai sutinku, kad e, reikia kažkokio tai būdo išsiaiškinti, ar e, realiai įmonė už tam tikrą gan apčio, didelę dalį veiklos atlieka kilmės šalyje. Bet tai pakankamai sudėtinga yra pasakyti ir, ir ypač stambesnių įmonių atveju labai sunku bus pasverti iš tikrųjų, ar yra tas komandiravimas ar ne. Elizabet, aš sakiau, kad norėčiau, aš tikrai nesakiau, kad norėčiau riboti kažkaip tai siaurinti inspekcijas, patikras. Uh, Aš, kaip ir kiekvienas iš mūsų, manau, tikrai galiu pasakyti, kad labai noriu sumažinti nesažiningai veikiančių įmonių skaičių, bet tikrai niekaip nenorėjau riboti patikrų. Aš noriu, kad informacija apie galimas priemonės būtų skaidri. Taigi, kaip sakėte, Aišku, nesažiningi ūkio subjektai bandys apeiti taisyklės bet kokiu atveju, bet tam mes ir turime pritaikyti tinkamas priemonės. Aš manau, kad suvienodintos taisyklės bendroje rinkoje tikrai duos naudos ir turime pasistengti viską kas įmanoma, kad užtikrintumėm teisinį tikrumą. Ole Kristensen, man atrodo, salė nebėra, bet noriu pasakyti, kad Labai remiu solidarumo principą nors įvairiose posėdžiuose girdžiu skirtingų nuomonių dėl komandiruotų darbuotojų ar iš vakarų valstybių, ar iš rytų valstybių. Bet e, aš jaučiuosi europietė ir stengiuosi padaryti viską, kas yra įmanoma, kad šis teisės akto projektas būtų tinkamas visoms 27 valstybėms narėms. Taigi tikrai nesilaikau kažkokios tai konkrečios ideologijos. Tomas man sakė, kad visose valstybėse yra ir gerų, ir negerų darbdavių, yra ir sąžininkų, ir nesažininkų darbdavių visose 20, 27 valstybėse narėse ir sąžininkai tai turime pripažinti. Manau, visi sutiksite su manimi, kad uh, komandiruojantis ūkio subjektas tai kilm, ir, ir kilmės valstybė turi žinoti, kokie dokumentai turi būti parengti ir turi mm, sutikti, priimti e, tikrintojus, ar tai eitų kalba apie komandiruotų darbuotojų darbo vietą ar priimančią valstybę. Filip Benjon. Tai pirmininkė, aš jau e, baigiu pastabas. Uh, Sutinku, kad valstybės turi skirtingas sistemas, skirtingus standartus, bet turime, būti, turime laikytis atviro požiūrio. Ir iš tikrųjų dėl bendrosios atsakomybės, manau, valstybės narės turi surasti bendrus pozicijų taškus. Labai svarbu, kad parengtumėm gerą teisės aktą, taip apibendrinčiau. Ir Tomas man, kuris yra, aš pasižymėjau jo labai gražų sakinį, jis pasiūlė, kad reikėtų uh, dirbti bendrai ir stengtis išvengti kokių tai konfliktų ir stereotipų. Aš labai tikiuosi, kad būtent taip mes ir dirbsime. Aš pareiškiu, kad labai atvirai išklausysiu visų jūsų pasiūlymų, sutiksiu jūsų pakeitimus labai atvira dvasia ir aš manau, kad tikrai mūsų tikslas yra bendras. Dėkoju komisijai taip pat už jos pasiūlymus dėl kai kurių straipsnių patikslinimo paaiškinimo ir aš labai pakviečiu jūs dalyvauti mūsų posėdėje, kad mes galėtumėm tos dalykus išsiaiškinti. Ačiū. Ačiū. Taigi, Teisės reikalų komitetas balsuos kovo 19 dieną dėl šio klausimo. Iš principo mes kompromisinius pakeitimus nagrinėsime savo kovo 20 posėdėje ir balsuosime kitą dieną. Tai tiek dėl šio darbė, darbo atverkės punkto ir paskutinis darbo atverkės punktas mūsų šiandienos posėdėje, tai yra 39 darbo atverkės punktas. Tai yra mūsų komiteto nuomonė dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos ir iš karto suteikiu žodį mūsų nuomonės referentui, um, ponui Trajanui Ungurianu, kad jis pristatytų nuomonės projektą. I'll be, I'll be Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Aš e, e, žvelgiu į konkurencingumo problemą e, užimtumo kontekste ir mano pranešime bus kalbama apie štai kokius dalykus. Tai yra, kad reikia konkurencingumo politiką sieti su 20 metų strategija, kadangi nedarbo lygis E, gali būti mažinamas, e, e, kuriant darbo vietas ir tai gali daryti mažos ir vidutinės įmonės. Toliau visuomeninio intereso paslaugos. Aš laikausi nuomonės, kad jos yra labai svarbios verslui, įmonėms ir, aišku, visą tai taip pat įtakoja ir e, užimtumo lygį visose šalyse. Taigi, atsižvelgiant į tai, į e, šios nuomonės e, projekte, antrame punkte, yra sakoma, kad valstybės narės turi vertinti visuomeninio intereso paslaugas iš užimtumo perspektyvos. Toliau yra sakoma, kad reikia daugiau dėmesio skirta į, skirti neproduktyvioms įmonėms ir joms jų privatizavimui. E, Na ir taip pat e, būtų galima numatyti tam tikras išimtis iš valstybės paramos taisyklių, kad e, būtų galima paremti verslus, e, kad jie įgautų konkurencingumą, nes e, visą tai taip pat padidins ir užimtumo lygius. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Alejandro Serkas ir po to. Ir viskas, prašau, bravo Serkas. Sí, eh, señora presidenta, para decirle que para mí. Ačiū pirmininkė. Mano frakcija stebi šio pranešimo rengimą labai atidžiai, kadangi e, konkurencingumo politikos klausimas buvo šiame komitete aptartas ir anksčiau. Dėl daugelio dalykų kaip ir sutarėme. Tačiau reikėtų pažiūrėti iš tai, ką. Ar iš tiesų konkurencingumo politika prisideda prie socialinės e, sanglaudos e, užimtumo, ar e, duoda priešingų rezultatų. Taigi aš norėčiau, kad būtų organizuotos tokios realios diskusijos ir kad būtų kalbama apie tai, kaip konkurencingumo politika galėtų būti suderinta su kitomis politikomis, kurios yra skirtos socialiniai geroviai gerinti apskritai. Tai yra labai svarbus e, dalykas e, mūsų komitetui. E, pavyzdžiui, žmonės šiuo metu negali gauti tam tikrų paslaugų ir tai rodo, kad e, konkurencingumo politika neveikia. Taip pat e, turime garantuoti socialinį įtraukimą, ką, apie ką kalba ir ES sutartys. Taip pat ir priedai prie sutarčių. Taigi aš laikausi nuomonės, kad neturėtumėm pamiršti socialinės dimensijos ir tai pagerintų pranešimą. Aha. Ačiū kaip supratau, pranešėjas yra pasirengęs klausyti įvairius klausimus. Dėl to, bet mums nebėra laiko jau, siūlau tuo ir apsiriboti. Šiandien ir šiek tiek pavėlinti pakeitimų tikimo terminą iki 27 vasario vidurdienio, o kompromisus ir pakeitimus nagrinėsime. E, e, 8 kovo, balsuosime 20 kovo, o kitose komitetuose kitą mėnesį. Ir dėja, kadangi tokie terminai, pakeitimai bus tik tai anglų kalba. Ačiū visiems ir linkiu geros popietės. Pasakysiu, kada bus kitas mūsų posėdis. E, kovo mėnesį.